Okay, colleagues, if I can reconvene the meeting and I'll... Kolegos, tęsėme posėdį. Ir noriu pristatyti koordinatorių posėdžio rezultatus. E, kalbant apie pranešėjų paskirimą, trys svarbiausi pranešimai rengiami mūsų komitete. Visų pirma, reglamento peržiūra dėl e, vilkikų ir kitų transporto priemonių. Antras reglamentas, e, reglamentas dėl techninės apžiūros ir automobilių tinkamumo naudoti keliuose, bei taip pat dokumentas dėl auto, automobilių registravimo. Uh, koordinatoriai nusprendė, kad reikia renkti tris pranešimus, tačiau dar sprendimas dėl to, kas juos renks, bus mm, priimtas rugsėjo 17. Sutarta, kad bus rengiami trys pranešimai, tačiau dar nežinome frakcijų ir konkrečių pranešėjų pavardžių. Toliau 2003 metų 50, direktyva 50, numeris 59, jos įgyvendinimas. Koordinatoriai priėmė sprendimą, Reik, kad reiktų paruošti savos iniciatyvos pranešimą. Tačiau palauksime iki rugsėjo 17, kol paaiškės, ar kuri nors frakcija yra ypatingai juos suinteresuota, jei ne, negalėsime renkti tokio pranešimo. Frakcijos turės mums pranešti, ar, ar jos suinteresuotas tokiu pranešimu. Toliau, komisijos ataskaita dėl 2008 direktyvos įgyvendinimo dėl civilinės aviacijos saugos taisyklių buvo nuspręsta nesimti jokių veiksmų. Vertinant šią ataskaitą toliau, geležinkelių rinkos plėtojimas, nuspręsta jokių e, būt, tiesioginių veiksmų nesijimti ir išsiaiškinti, ar tos ataskaitos negalima duoti kaip pagrindo rengiant geležinkelių direkt, e, paketą. Toliau pasiūlymas dėl pakeisti 2009 reglamentą dėl 2020-iesiems e, numatyto CO2 e, išmetimų tikslo pasiekimo ke keleiviniams automobiliams. E, svarbiausias komitetas yra aplinkosaugos ir buvo nuspręsta, kad e, nuomonę šią temą renks vienas pranešėjas ir pritaikius rotacinę tvarką dabar tas vaidmuo teks socialdemokratams. Uh, E, koordinatoriai paprašyti iki rugsėjo 30-osios parengti pasiūlymus dėl delegacijų e, vizitų iš 2013-iesiams. E, jau yra pasiūlymai dėl Graikijos, šiaurinės, šiaurės vakarų Anglijos ir Vašingtono. Taip pat iki šio mėnesio pabaigos uh, reikėtų uh, nariams pateikti pasiūlymus ir pagidavimus dėl uh, klausimų ir komiteto posėdžių datų. Jeigu turite kažkokių pasiūlymų, pasitarkite su frakcijomis dėl vizitų 2013-iesiems, taip pat uh, turite išdėstyti savo pasiūlymus dėl klausimų. Ir iki rugsėjo 13-osios turite mums apie tai pranešti, nes 17 rugsėjo bus priimamas sprendimas. Transatlantinių klausimų koordinatoriai nusprendė įtraukti transporto komiteto narius ir leisti jiems tiesiogiai tikti pakeitimus INTA komitetui dėl pranešimo dėl santykių su e, valstijomis. Terminas rugsėjo 21 nuspręsta paprašyti pirmininko nusiųsti laišką ponui Moreirai. Ir tas laiškas bus pridėtas prie rašto skirto delegacijai santykiams su JAV. Nuspręsta kreiptis į komisijos narius Kalasą, Almūniją ir Degucht ir paprašyti įvertinti padėti e, rinkoje, kuri apima skubių e, pristatymo, krovinių, skubių krovinių pristatymo paslaugų teikimą. E, komitologija. Koordinatoriai paprašė pirmininko e, parengti raštą dėl skysčių, e, skysčius ribojančių taisyklių pasinimo jų į lėktuvus, kad būtų galima informuoti apie tai piliečius. Visi kiti, prie visų kitų klausimų koordinatoriai paprašė komiteto pirmininką parengti klausimą žodžiu. E, taip pat po kurio turėtų būti komisijos pareiškimas dėl e, geležinkelio įmonio apmokestinimo Prancūzijoje. Taip pat koordinatoriai nusprendė parengti e, raštą e, parlamento pirmininko vardu komisijos pirmininkui dėl vilkikų. Ir buvo išdalintas kito e, posėdžio Žinoma, kito posėdžio dabar reikės projektas. Tai tiek apie koordinatorių posėdį. Ar turi kas kokiu nors pastabų? Jei ne, laiku darau prielaidą, kad komitetas e, koordinatorių posėdžio rezultatams pritarė. Taip, ačiū. Ir toliau pagal darbo atvarkę kalbėsime apie transeuropinio transporto tinklo plėtrą. Čia yra, e, posėdėje yra abu pranešėjai, ponas Ertuk ir ponas Kumutsakos. Siūlau pirmiausia žodį suteikti pranešėjams ir po to išklausyti ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovo pono Bako, kuris kalbės keturias minutės, kurie kalbėtų po keturias minutės, o paskui kalbės šešėliniai pranešiai ir, ir kiti nariai. Šio klausimo svarstymą turėtumėm baigti iki pusės penkių. Taigi, toliau nebegaždamas,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 για τα επόμενα 10-15 χρόνια αλλά και μετά. Europiniai tinklai bus labai svarbus ES ekonomikos augimui per busimuosius 10-15 metų, pirmiausiai dėl sunkios ekonominės padėties, kuomet e, ūkio augimas ES vystimasis e, tapo svarbius svarstytinių klausimų transeuropiniams tinklams tenka vis didesnė strateginė reikšmė. Ta norėjau pabrėžti. Ne tik e, svarstant e, svarbiausias e, direktyvos gairės, tačiau taip pat ir svarstant būsimą daugiametę finansinę programą nuo 14 iki 20 metų, bei atsižvelgiant į mūsų uh, būsimasias diskusijas e, komitete, kurios vyks po dviejų savaičių ir kurių metu svarstysime priemonę Connecting Europe. Šie du aspektai yra glaudžiai tarpusėje susiję. Grįžtant prie dabar svarstymo pranešimo, norėčiau išskirti svarbiausius prioritetus, kurie įkvėpė tiek pana Ertoką ir mane, mes e, esame šio pranešimo bendrautoriai. Ponas Hertog. Pristatys svarbiausius pakeitimus, kuriuos mes teikiame komisijos pasiūlymų. Mes manome, kad komisijos pasiūlymas yra pakankamai solidus e, kaip pagrindas mūsų diskusijoms. Manome, kad e, teikdami savo pasiūlymus galėsime pagerinti komisijos teikiamo teisės akto projektą, siekiame padaryti komisijos pasiūlymą tikroviškesniu ir ambicingesniu ir manome, kad galėsime pasiekti tinkamos pusiausvėros. Siekiame atkreipti dėmesį į visų suinteresuotų subjektų, visiems suinteresuotiems subjektams rūpimus klausimus. Manome, kad e, savo pakeitimuose geriau į juos atsižvelgiame, teikdami pakeitimų pasiūlymus, vadovaujamės svarbiausių principų, būtent būtinybę sukurti papildomą europinę pridėtinę vertę šiems transeuropiniams e, transporto tinklams, e, sukuriant e, pagrindinį centrinį transporto tinklą ir matote jam tam tikrą vietą globaliniu mastu, rėmėmės komisijos transporto koridorių sistema, kuri turėtų sule, sudaryti sąlygas e, pakankamai lengvai nuvykti visus ES regionus bei e, padėti sukurti bendrąją rinką, padėti baigti kurti bendrąją rinką. Mes e, tik nedidelę dalimi pakoregavome transporto tinklų žemėlapį visiškai laikydamėsi komisijos pasirinkto metodo. Neturėkime iliuzijų. Suprantu, kad kai kuriems mūsų komisijos nariams, kai kuriems kolegoms norisi pasiekti daugiau įtraukiant savo valstybę ir savo regioną į numatomus tinklus arba į e, svarbiausius centrinius tinklus, tačiau manau, kad e, tikrai nesame nusiteikę dėrėtis dėl svarbiausių principų, nes uh, Šis projektas yra europinio masto, ne vietinio masto. Negalime todėl čia atverti Pandoros skrynios, turime pakankamai greitai siekti spręsti visas problemas ir kartu siekti teigiamo rezultato. Noriu paraginti kolegas, kurias tikrai vertinu ir gerbiu, atsižvelgti į šį principą rengiant e, savo pakeitimų pasiūlymus. Tikiuosi jų supratimo ir geros valios, taigi kokie yra svarbiausi pakeitimai, kuriuos teikiame. Kalbant apie tikslų siekimą mes įtraukėme papildomą aplinkosauginį lygmenį siekiant atlikti geresnį, geresnį poveikio aplinkai įvertinimą numatomų projektų ir pagrindinė mūsų siunčiama žinia yra susijusi su tuo, kad e, ne visuomet e, siekdami daugiau pasieksime gerų rezultatų. Mes turime suvokti realias savo galimybių ribas. Mes e, turime siekti užtikrinti didesnį skaidrumą, atsakomybę, geriau koordinuoti atskirus projektus tarpusavyje šiose srityse. Europos parlamento vaidmo buvo sustiprintas ir buvo pasiekta pažangos. noriu Jums pranešti, kalbant apie šį aspektą pasakysiu, tai angliškai, kadangi tikiuosi, kad visi geriau supras. Transeuropinių transporto tinklų politika e, turėtų siekti didesnės europinės pridėtinės vertės įgyvenę strategijos 2000, Europo 2020 tikslus, turi būti skaidresnė, labiau koordinuota tam, kad šie projektai taptų veiksmingesni, tvaresni ir taptų tikru transporto, europiniu transporto tinklu, kuris atneštų aiškę ir papildomą pridėtinę europinę vertę. Žinoma, esame atviri ir pasirengę aptarti naujus pasiūlymus ir idėjas, kuriomis būtų galima dar praturtinti, pagerinti šį dokumentą ir esame pasirengę bendrabiauti su šešėliniais pranešėjais bei su kiekvienu iš jūsų, su šešėliniais pranešėjais. Tarp kitko jau pasikeitėme pirmą kartą nuomonėmis, maždaug prieš du mėnesius Strasbūrė tą padarėme. Tokie būtų pagrindiniai principai ir E, svarbiausias idėjas susijusios su mūsų pakankamai sudėtingu ir sunkiu darbu. Manau, kad visi kolegos supranta, dėl kokių priežasčių tas darbas toks sudėtingas. Manau, kad e, pristatome jums darbo rezultatus, mėginami pagerinti komisijos pasiūlymą ir esame pasirengę su jumis bendrabiauti, kad tas pasiūlymas būtų dar labiau pagerintas, kaip minėjau, ponas e, Hertogas, su kuriuo per šios mėnesius bendarbiavome labai konstruktyviai, pristatys išsameu tuos pasiūlymus, kuriuos įtraukėme į savo tekstą, kad pagerintume komisijos pasiūlymą. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponas Ertugas. Prašom perimti vėliavą iš pono Komutsakos. Oh, yes werte Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Kumutsakos hat ja. Ačiū pirmininkė, kolega Kumutsakos pristatė svarbiausius principus, kuriais vadovavomės savo darbę. Iš tiesų, mums buvo svarbu bendradarbiauti siekiant svarbiausio tikslo, kurio visi vadovavomės, tai yra tikslas sukurti Europinį transporto tinklą, kuris būtų tikras Europo, europinis transporto tinklas. Mes su dideliu susidomėjimu išnagrinėjome komisijos pasiūlymą, vertiname jį teigiamai, kaip minėjo kolega Komutsakos, galbūt negi mums pavyko jį šiek tiek sukonkretinti, pagerinti, pasirinkti tokius apibrėžimus, kad kurie būtų suprantami ir kitiems kolegoms, kurie nėra pranešėjai, kad jie suprastų, kokiamis priemonėmis turi būti pasiekiami užsibrėžti tikslai, kalbant apie finansavimą dėl finansų krizės. Visi puikiai žinome, kad e, pasirinkdami Dabar naudodamėsi likščiolinėmis finansavimo priemonėmis nepakankamai gerai koordinavome savo veiksmus ir e, anksčiau e, nepasirinkome, nesudėliojome tinkamų prioritetų, pasirinkdami tos projektus, kurie, kuriais sukūrėma didžiausia europinė pridėtinė vertė ir ateityje turėsime padėti pagerinti šioje srityje. To siekime savo pakeitimais, kalbant apie metodologiją, apie tai kalbėjo kolega Komusakos, mes palankiai vertiname siūloma metodika siekia nustatyti bendruosius kriterijus, nes tokiu būdu galėtume vienodai atsižvelgti į atskirų regionų poreikius, neatveriantos Pandoros skrynios ir visus traktuojant daugmaž teisingai ir vienodai. Šiandien paisant to, e, jeigu turite papildomų klausimų, galėčiau juos pasistengti atsakyti ir puikiai žinau, kad e, esama didelės pagundos įtraukti taip pat ir regioninės reikšmės projektus. Tačiau nepamirškime, kad e, E, šis teisės aktas yra europinio masto ir turime vertinti jį iš europinių perspektyvų. Vadovavomės daugiausiai dviem aspektais. Pirmasis susijęs su, strategi... su e, tikslais 2020-2020 transporto srityje. Noriu pateikti tik vieną pavyzdį susijusiu su energijos vartojimu vartojimo efektyvumo direktyva, kuri šiuo metu svarstoma Ir yra e, jau dabar aišku, kad mes nepasieksime šioje srityje to 20 procentų energijos suvartojimo mažinimo tikslo, tik tai 10 procentų, 10 procentų tikslo pasieksime transporto srityje. Galime pasidžiaugti, kad e, turime didesnės galimybės, geresnės galimybės užsibrėžtus tikslus pasiekti ir kokiamis priemonėmis mes tengiamės tą padaryti. Trečiajame straipsnėje sukonkretinome e, savokų apibrėžimus. E, pavyzdžiui, taip pat ir septintame straipsnė, kur kalbama apie bendrai viešą interesą, aiškiai įvardinome konkrečius projektus, kurie yra svarbus viešajam interesui. Susijome juos taip pat su, su e, socialinę ir ekonominę sąnaudų analizę bei įvertinimų, taip pat yra labai svarbus tiek finansinių sąnaudų įvertinimas, tiek poveikio aplinkai įvertinimas, nes reikia nepamiršti, jog investicijos į transporto infrastruktūrą yra ilgalaikės ir privalome e, pasverti visus teigiamus ir neigiamus jų aspektus, todėl poveikio įvertinimas šiuo atžvilgių yra labai svarbus tam, kad galėtume pasiekti mano anksčiau minėtų tikslų. Ketvirtajame straipsnėje jo priedė aiškiai apibrėžiami tikslai. Dar kartą atkreipimas dėmesys e, apie jos kalbant į pridėtinę europinę vertę, kurią taip pat stengiamės sukonkretinti. Tie projektai privalo būti naudingi tvarumui, veiksmingumui ES ir suderinamumui, bei turi atnešti konkrečios ekonominės naudos. Taip pat mums buvo labai svarbus triukšmo mažinimo klausimas, ypač geležinkelių transporto sektorė. Pirmiausiai siekime sumažinti ir apskaitai užkirsti kelią transporto keliamam triukšmui. To pasiekti neįmanoma nederinančių projektų su priemonė Connecting Europe. Reikia kažkokiu būdu skatinti investicijas, pavyzdžiui, į riedmenis, nes šiuo metu užsibrieštų tikslų dėl triukšmo mažinimo nepasiekime, ypač Vokietijoje, Prancūzijoje, tankiai apgyvendintose teritorijose, nes neįsiklausome į piliečių rūpešius ir e, kadangi nesu, nesugebėjome su jais susitarti, tai negalime plėtoti transporto ir geležinkelių infrastruktūrų. Taip pat e, dėl vidaus laivybos mes pritarėme komisijos pasiūlymams, nepamiršdami, kad e, privalome išsaugoti ES gamtos turtus e, turime užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą ir aš tikiuosi, kad teikdami šį pasiūlymą tą padarysime pabrėždami būtinybę laikytis aplinkosaugos teisės aktų ir plėtodami vidaus laivybos maršrutus e, taip, kad nekenktume gamtai. Kitas svarbus aspektas susijęs su jūrų greitkeliais. Komisijos pasiūlyme šias ryčiai teikiamas nepakankamas dėmesys, todėl mes parengsime komisiją parengti konkrečius pasiūlymus iki 2013 metų gruodžio mėnesio, kad galėtume taip pat ir į šį principą atsižvelgti. Kolega Komutsakos minėjo transporto koridorius, jiems tenka labai didelė reikšmė. Mes juos vertiname kaip koordinavimo ir įgyvendinimo priemonės, šios transporto koridorius. E, ir e, mes pageidaujame, kad jie būtų aprūpinti dvigubą struktūra, kad e, jis būtų galima naudotis taip pat kaip priemonėmis padedančiomis pasiekti užsibrieštų tikslų ir mes e, norime, kad būtų paskirstas atitinkamas koordinatorius ES lygmenių. Tai nėra nauja idėja, tačiau mes ją dar kartą pabrėžiame, atkreipdami dėmesį į tai, kad e, šiems e, europiems koordinatoriams reikėtų steigti daugiau įgaliojimų ir kad jie turėtų sutelkti savo pastangas siekiant bendrų tikslų. Taip pat būtina įtraukti įvykstančius procesus e, vietos ir regionų valdžią, siekiant daugiau politinio svorio šiems projektams suteikti. Vietos politikai gali tikrai pasiekti labai daug ir negaliu įsivaizduoti, e, kad vietiniai e, merai ar seniūnai ar apskričių valdytojai nėra įtraukiami į vykstančius plataus masto procesus ir projektų įgyvendinimą. Manau, kad reikėtų čia pakeisti tarybos poziciją, kuriai tikrai e, kol kas nėra priimtina, kad e, vietos valdžios limo būtų įtrauktas į projektų įgyvendinimą. Taip pat atskaitomybės, skaidrumas, e, infor, kitimasis informacija turi būti ženkliai pagerintas. Mums čia galima papriekaištauti kitoms ES institucijoms, aiškiai reikalaujame, kad valstybės narės Europos komisija teiktų visokiojopo pobūdžio ataskaitas apie finansinių priemonių naudojimą, apie lėšų naudojimą, pateiktų pakankamai informacijos su skaičiais ir kitais duomenimis, kodėl to reikalaujame, todėl kad mes Europos parlamentas E, pareikalausime, kad mums atitinkamai atsiskaitytų ir komisija už šių projektų įgyvendinimą, kad e, galėtume gauti visokiojopą informaciją apie pakankamai sudėtingus finansavimo mechanizmus tam, kad užtikrintume skaidrumą. Pabaigai noriu apibendrinti pasakydamas, kad komisijos pasiūlymas tikrai vertintinas teigiamai, už jį norime padėkoti ir mes pateikdami savo pakeitimų pasiūlymų siekime komisijos e, pasiūlymą projektą pagerinti. Dirbdami per pastarosius mėnesius ir savaitės tikrai įrodėme, kad e, sugebame labai atsakingai vertinti padėtį, taip pat ir jūsų teikiamus pakeitimų pasiūlymus vertinsime atsižvelgdami į tai, kad jie privalo būti europinio masto. Taip noriu paprašyti komisijos parlamento. Komisijos informuoti ES pranešėjus apie tai, kaip turėsime elgtis su Kroatija. Žinome, kad 2013 m. Liepos 1 d. Kroatija įstos į ES, taps pilna teisė narė ir mes privalome žinoti, kokie bendri projektai yra plėtojami e, su Kroatija bendradarbiavant, tiek kalbant apie bendrąjį transporto tinklą, tiek apie svarbiausias jo atšakas. Na, dar kartą noriu padėkoti kolegoms šešėjams pranešėjams už atvirą ir konstruktyvų skaidrų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad jis ir toliau tęsis tą pačią E, toje pačioje dvasioje ir esu pasirengęs atsakyti klausimus. Ačiū išdėmesi. Ačiū toliau, ponas Bakas iš socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto. Keturias minutės. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą pastabų dėl šios nuomonės. vasario mėnesį e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas parengė savo nuomonę dėl transeuropinių transporto tinklų plėtojimo. Ir e, komitetas pritarė pasiūlymui dėl transeuropinių transporto tinklų. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas sutinka su tą idėją, kad reikia skirti visuotinį tinklą ir pagrindinį tinklą ir mes pritarėme koridorių projektams. Kaip ir transporto komitetas, mūsų komitetas mano, kad koridoriai turėtų taip pat patekti į trans, Europinį transporto tinklų reglamentą. Aišku, yra problema dėl pasiūlymo finansavimo, finansavimo ir mes e, laukiame finansavimo pasiūlymų iki 20 metų ir e, ilgesniam laikotarpį iki 30 metų. Mes norime, kad tos programos būtų įtrauktos į siūlomą reglamentą. Taip pat manome, kad galime pagerinti kai kurias dalis dėl jūrų greikelių, jie yra svarbios pagrindinio tinklo dalis, dažnai jos susiję įvairius e, regionus, pavyzdžiui, Baltijos jūroje ar Viduržėmė jūroje. Taip pat reikia rem, remti naujoves, e, tvarų transportą, gerinant prieigą prie alternatyvių e, energijos šaltinių, kūros šaltinių, gerinti koridorių veiklą. Ir ši direktyva atitinka ankstesnės komisijos iniciatyvas, pavyzdžiui, žaliųjų koridorių iniciatyvą bei kitas, e, kurios naudojamos kitose, kai kuriuose valstybės narėse. Mes pritarėme jūsų komiteto nuomonėj, kad transeuropiniai transporto tinklai turėtų būti plėtojami panaudojant neutralius kriterijus. Svarbu, kad per daug detaliai e, visą tai nebūtų reglamentuojama direktyvoje. Manau, kad turime puikių priemonių įvertinti projektų poveikį, tačiau labai dažnai sunku nustatyti integruotų transporto sistemų poveikį. E, kalbame apie prietinę europinę vertę, tačiau problema yra ta, kad poveikį vertinimai dažnai rodo vienpusišką požiūrį. Mes taip pat numatome sąlygas projektams, kalbame apie minus 60 procentų e, šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, tačiau kalbame apie dabartinės emisijas. Tai yra skaičiavimų pagrindas. Tačiau, kaip žinome, infrastruktūra statoma, kuriama e, ateities rautams. Todėl tinkama analizė reikalavoja puikiai žinoti, koks kuras, kokie automobiliai, e, kokį kurą naudos automobiliai, sunkvežimiai ar laivai pavyzdžiui, 50 metais. Taigi, iš principo neįmanoma viso to apskaičiuoti, kalbant apie atskiras investicijas. Tačiau matome, kad potencialas gerinti tvarumą yra. Svarbiausios yra dvi gairės transporto tinklų plėtojimui ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, turi panašius interesus kaip ir jūs. E, Pirmiausia, koridoriai turi būti valdomi bendrai, nes kitaip e, viršų ima nacionaliniai interesai ir kyla grėsmė europiniai pridėtiniai vertai. Taip pat reikia bendro koridorių administravimo, nesukuriant per daug biurokratiškos administracijos. Naudinga būtų panaudoti Europos koordinatorių kuris renktų metinę ataskaitą apie koridorių plėtrą. Turime užtikrinti, kad būtų tinkamas mechanizmas spręsti problemas, kuomet trūksta bendradarbiavimo ar koordinavimo tarp nacionalinių sistemų. Žinau, kad jūs puikiai suprantate, kad transporto infrastruktūros kūrimas kelia nemenka opozicija konkrečiose vietose. Tačiau jeigu bus tinkamas dialogas su pilietinė visuomenė, tai tai gali e, turėti poveikį mažinant šias problemas. Ekosokas nesnei parengė dokumentą apie tai, kaip e, galima pagerinti viešasias konsultacijas, rengiant e, infrastruktūros projektus. Ačiū už galimybę pasisakyti. Ačiū. Kolegos, norinčių pasisakyti yra Srašė yra trys šešėliniai pranešėjai, Bilbao Zylė, taip pat ponas Alkadraui, Maisner, Degrandės, Udžijas, Debaker. Ar dar kas nors norėtų būti įtrauktas į šį sąrašą? Ponas Groš, ponė Ajala. Nes visų jūsų pasisakymo laikas labai sumažėjo, nes jūsų daug. Labai griežtai 3 minutės šešėliniams ir 2 minutės visiems jums. Ir aš la... sėksiu, kad laikytumėte šiuo pribojimu. Pone Bilbao ir paskui kiti, prašau, pone Bilbao. Ačiū, pirmininkė, labas. Labą dieną visiems. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėjus, jie puikiai padirbėjo. Jie pabandė komisijos dokumentą mm, praplėsti ir patobulinti. Noriu pasakyti, kad Pritariu daugeliu čia išdėstytų minčių. Pridėtinės vertės, apibrėžimas pridėtinės vertės, kurią teiktų šie projektai. Apibrėžimas, taip pat vietos ir regionų valdžios apibrėžimas. Kai kuriuose ES narėse e, šioms valdžioms suteikti ypatingi įgaliojimai, taip pat piliečių dalyvavimas. Manau, kad dabar turime pasistengti ir nutiesti sąsajas, keistis pažangiają praktiką, informaciją ir nustatyti mūsų prioritetus, ypač kai kuriuose skyriuose, kai, kai kurias sąsajas. Mums reikia kaštų ir naudos analizės visu, visiems projektams, taip pat gyvybingumo, e, projektų tinkamumo analizės reikia atžvelgti ir aplinkos sauginį aspektą. Turime patirties, kuomet prioritetinių linijų tiesimas e, greitaigiams traukiniams buvo tokie projektai pradėti be aplinkos saug, poveikio aplinkosaugai analizės. Skaidrumas būtinas ir reikia gauti daugiau informacijos, kad galėtume užtikrinti, jog mm, mes galėtume geriau taikyti turimas mums prieinamas priemonės. Sutinku, kad mums reikėtų sustiprinti apibrėžimą, kaip komisija yra pasiūliusi. Ir aš norėčiau išgirsti komisijos nuomonę ir mintis dėl galimybės parengti geresnį e, transporto kelių apibrėžimą ir, ir užtikrinti par, jį privalomų tokiuose projektuose. Noriu ypač pasidžiaugti pranešėjai padartais patobulinimais, e, keičiant komisijos apibrėžimus, pavyzdžiui, kalbant apie salas, Kreta ir Kanarų salas. E, Aš galėčiau dar daug kalbėti apie tuos nežymius pakeitimus, bet noriu išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu, kad galėtume į tai, tai atsižvelgti savo pakeitimuose. Kaip jau sakiau, e, esame patenkinti, bet teiksime kai kuriuos pakeitimus ir manau, kad turime siekti kiek įmanomos geresnės kokybės. Toliau ponas Krameris žaliųjų vardu. Komisijos pasiūlymas buvo pagerintas sąnaudų ir ekonomijos naudos analizė galbūt galėjo būti e, užtikrino didesnį skaidrumą, buvo įtraukta vidaus laivyba, geležinkeliai, visą tai yra puiku, tačiau klausimas, kodėl mes anksčiau tos pažangos negalėjome pasiekti, kodėl Europos transporto e, tinklai ir toliau nėra vientisas projektas, priežastis to nebuvo pašalintos. Manau, kad didelio masto projektus ir toliau reikia įgyvendinti. Pavyzdžiui, transporto koridorius tarp Kopenhagos, Hamburgo ir Innsbruko ištiesėsi 4000 km, jame yra du tuneliai, kurie turi būti pastatyti arba e, transporto šis tarp Baltijos ir Adrijos jūrų, nepaisant to, kad Austrija visiškai prasiskolinusi ir negali uh, tęsti statybos darbų, toliau e, reikalaujama juos tęsti, nepaisant to, kad esama alternatyvų nuo Zagrebo iki Vienos. E, reikia keliauti e, šešias valandas traukiniu. Nėra jokių tunelių. Ir komisija pasitelkė įvairius argumentus dėl būtinybės statyti tunelius, teikdama, kad dabartinės geležinkelio atkarpos turi tik tai e, bėgius vieną kryptimį ir panašiai. Aš manau, kad čia paprasčiausiai bandoma e, šiek tiek pagloboti tam tikrus projektus. Nelabai suprantu, kodėl keturis kartus minimas Heraklijono oro uostas e, oro susiekimo projektus, kodėl Liežo oro uostui, kuris yra labai netoli Briuselio, tiek daug e, pinigų skiriame, o tuo tarpu e, atkarpai nuo Berlyno iki Štetino, kuriai, e, kur reikia tik tai 30 km geležinkelio bėgių nutiesti, visiškai neskirimas joks dėmesys. Atkarpos nuo Paryžiaus iki Bratislavos, tarp, tame tarpe yra Ulmo miestas ir nors visiškai netinkamas krovinių pervežimai numatyti yra 3 <clears throat> milijonai eurų ten finansavimo, nors čia nesukūrima, kaip minėjau, jokia europinė pridėtinė vertė to tarpu kitiems projektams, kuriais, kuriuose gyvenimus būtų sukurta didesnė europinė pridėtinė vertė ir kartu mažesnė nacionalinė pridėtinė vertė reikia skirti daugiau finansavimo, tačiau manau, kad reikia pakeisti požiūrį, kadangi daugiausiai spragų esama ten, kur baigėsi valstybių narių sienos. Ponas Žylė. Ačiū, pirmininkė. Uh, Aš taip pat noriu padėkoti abiems pranešėjams už e, jų pastangas. Spėju, kad jie dirbo visą vasarą ir jų darbo rezultatai yra tikrai geri. Visų pirma, apibrėžimai. Europos pridėtinės vertės apibrėžimas. 18 pakeitime pasiūlytas tekstas tikrai patobulina e, komisijos tekstą. Čia nėra. Taryba šį apibrėžimą sutrumpino. Ji paliko tik dalį to apibrėžimo. Ten pasakyta, kad Europos pridėtinė vertė reiškia projekto indėlio į transporto tinklų, tik, e, transporto tinklų projekto įgyvendinimą. Man Norėčiau paklausti, ar šis ir kiti apibrėžimai yra tikrai būtini, bet aš spėjau, kad pranešėjai norėjo juos įtraukti. 29 pakeitime yra mm, išvardintos e, tiks, tikslų rūšis. Pasiūlytas požiūris yra tikrai įdomus ir mes jį palaikome, tačiau pritariu ir pono Kramerio išsakytai minčiai, kad dėl to, kad tokių regionų situacija, kad atokus regionai pagal apibrėžimą ne visada priskir, priskiriami tokiems regionams. Kai kurie kalnuotis vadinami regionai visiškai nėra kalnuoti, o kiti nepatenka iš šių, šių apibrėžimo aprepti. Reikia nepamiršti, kad iškyla ir politinių kliučių, kurias reiktų atsižvelgti. Toliau, keletą žodžių apie kriterijus, tinkamumo kriterijus Džiugiuosi tuo, kad pranešėjai išlaikė koridoriais grindžiamą požiūrį keletoje pakeitimų. Iš tiesų, tikriausiai visi žino, kad taryba pagidautų atsisakyti šio koridorinio požiūrio ir taip sumažinti pridėtinę vertę užtikrinamą Europos mastu. Mes manome, kad tai yra šio pasiūlymo esmė nes jis bus gyvendinamas per atmenčius septynerius metus. Norėčiau kolegas paraginti akcentuoti šį koridoriais paremtą požiūrį. Manau, kad koridorių projektai turėtų būti prioritetiniai, lyginant juos su tuo pagrindinio tinklo tiesimu. Toliau ponas reikėjo dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Kalbėsiu trumpai ir visų pirma, kalbant apie šį transporto tinklą noriu padėkoti pranešėjams, pasveikinti juos, pasidžiaugti tuo, kad bendradarbiavo su mumis, nes mes kalbame apie du susijusius vieno projekto aspektus. Aš visiškai pritariu e, pastaboms išsakytams dėl metodo. Uh, ir norėčiau paprašyti e, paaiškinti tiksliau, kas buvo norėta, ką buvo norėta pasakyti. E, taip pat kaip e, už, na, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi kriterijų, tuo pat metu išlikti suvokiamiems, lengvai suprantamiems. Ir šiame projekte kalbama apie tikrai sudėtingus aspektus ir mechanizmas jis yra tikrai sudėtingas. Nesigilinsiu į smulkmenis, bet tik noriu pasakyti, kad e, būtina parengti daugybę e, įvairiapusių studijų prieš pradedant projektus, kad viską tiksliai žinotume ir kad ieš, reikia ieškoti pusiausvros tarp šių įvairių reikalavimų keliamų kriterijų projektams ir tų projektų esmės. E, atsižvelgiant į tai, kad numatomos procedūros yra tikrai sudėtingos ir sukelia daug kliūčių. Mums pristatęs pranešimas yra tikrai nepriekaištingas. Ir noriu pas, priminti Jums, kad mes kitais metais e, e, mes, mūsų laukia kitas svarbus projektas ir noriu, kad E, reikia per daug tų projektų, neišplė, e, tų pranešimų neišplėtoti, kad jų gyvendinimui neiškiltų grėsmė. E, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjams už puikų darbą, parengtą puikų dokumentą. Iš esmės mes pritarėme tam, ką pradėjo komisija. Mes visada sakėme, kad taip reikėjo daryti ir Reikia svarbu, kad laikytumėmės praktiškos metodologijos, kad e, remtume projektus, kurie atitinka mūsų keliamus tikslus, kad pasiektume realių rezultatų. Ir užpildome tos trūkstamus, e, trūkstamas dėlionės dalis Europoje. Bei užtikrintume techninę tarpusavio sąveiką pozityvu, kad e, aiškiai išdėstyti techniniai tikslai, įtraukiama daugiau veikėjų ir kai kurios e, direktyvos ir gairės tampa aiškesnės. Aišku, kai kuriuose vietose galima kai ką ir pagerinti, ypač kalbant apie konkretų 44 pakeitimo poveikį. Natūra 2000 šios e, teritorijos turi, joms turi būti netaikomas šis paketas, kai kuriais atvejais tai galbūt ir pateisinama, bet ne, nebūtinai visada. Apskritai, manau, kad pradžia gera ir galime dirbti toliau. Ačiū toliau, pane Maisner. Ačiū, man prireiks dviejų minutų, nes, minučių, nes kiti jau daug ką pasakė. Tai vienas svarbiausių klausimų, kurį šiuo metu svarstome transeuropinį tinklai, nenorėčiau atverti čia Pandoros skrynios, visą laiką tvirtinau, kad pateiktas pasiūlymas vertintinas teigiamai, nes turėtume stengtis jo laikytis ir jį apginti, nes jis bus dar dažnai kritikuojamas mano rinkimo apygardoje. Man labai svarbu, kad vandens keliai būtų įtraukti į šios projektus ir taryba tuo tarpu uh, juos išbraukė ir manau, kad e, jų žemėlapiuose trūksta ir pateiksiu atitinkamus pakeitimus, apie tai norėjau paminėti, o visą kitą išaiškės diskusijų metu. Ačiū, ponė Lichtenberger. Labai ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjams, taip pat ir kolegos Kramerio vardu, kuris jau savo kalbėjimo laiką išnaudojo. Atrodo, nenorėčiau ironiškai ar ciniškai kalbėti, tačiau labai didelį susidomėjimą kelia nauja kūrimo metodika, kurią laikau plačių užmojų, tačiau jos rezultatas buvo toks kaip ir anksčiau, kadangi nacionaliniu lygmeniu viskas turi būti patvirtinama Ir man kilo klausimas, ar nenais čia visos pastangos per niek. Nu, kad e, nepakankamai rimtai svarstamas finansų krizės poveikis ir e, priemonės, kurių būtina, būtina imtis tose šalyse, kurios finansinių požiūrių labai smarkiai kenčia nuo įsiskolinimo, kaip juose reikia užbaigti pradėtus statybų darbus. Jeigu nieko nedarysime, tai po penkerių metų galėsime tik tai graudžiai konstatuoti, kad niekas nevyksta. Taip pat e, daug kalbama apie būtinybės konsultuoti su pilietinė visuomenė, tačiau e, kyla klausimas, su kuo konkrečiai reikėtų tartis ir konsultuoti siekiant teigiamo poveikio. Grįžtant prie kofinansavimo, finansavimo kurio negali užtikrinti e, finansinį spaudimą patiriančios valstybės narės. Apie tai reikia kažkur tai paminėti, nes priešingo atveju nukentės paprasčiausiai mūsų patikimumas. Taip pat e, reikia pagalvoti apie mūsų naudojamas milijardinės lėšas e, požeminiai ir, požeminiams ir antžeminiams statybų darbams. Reikia atsižvelgti tvirtinant projektus į finansavimo galimybės ES šalių. Pone Vandalinų žodį. Ačiū pirmininkė. E, bijau, kad pertrauksiu šią pagirų tiradą, tiradą, nes aš esu šiek tiek nusivylęs. Komisijos pasiūlymas pakankamai padarus ir jis trejopai pablogintas. Pirmiausia, dėl vandens kelių. pranešėjai tiesiog e, vidaus vandenis e, smaugia 44, 44 pakeitimu, e, primesdami įvairiausius reikalavimus, kurie reiškia, kad negalima net žolytės pajudinti, kad galėtum uh, iškasti kanalą. Čia vidaus vandenims yra kilpa. Žvelgiant į 44 komisijos dokumento dalį, galėtume pasakyti, kad ji neegzistuotų, jeigu pritaikėme 44 pakeitimą. Be to, tai būtų konkurencijos iškraipimas, jeigu tokius reikalavimus taikintume tik vandens keliams. Galbūt tai tinka pono Krameriui ar e, Deutsche Bahn, Vokietijos geležinkeliams. Sprendimų prieimimo procesas taip pat ganėtinai pablogintas. Reikės konsultuotis su visais, į, į, į, net ir vietinėmis tarybomis. Palikime tai nacionalinėms įstaigoms, jos pačios turi savo procesus e, ir e, yra nustatyta, kas gali pasakyti, kas turi žodį, kas ne. Jeigu Niderlandus paimsime, tai turime vidaus vandenų institucijos, kurios už tai atsakingos. Tas pats taikytina ir socialiniai ekonominiai kainų ir poveikio ir, ir naudos analizai. Pateikiami įvairūs papildomi pasiūlymai dėl oro uostų, Kalgarija, pavyzdžiui, ir taip toliau. Na, aš manau, kad reikia šį pasiūlymą e, perdaryti. Ačiū, panas Dagrandės. Ačiū, pane pirminkė. Mūsų nuomonė Komisijos taik, taikomas metodamas yra protingas ir atrodo, kad tam pritarė ir pranešėjai. Manau, kad turime pasakyti, kad pasiūlyti kriterijai yra ne, tinkamas tarpinis kelias įtraukiant nacionalinės institucijas ir kitas dėl praktinių dalykų dėl praktinių dalykų dabar nepasakysiu, kalbėsiu apie bendrus principus. Turime remti nacionalinės institucijas, e, numatyti rimtus kriterijus, pavyzdžiui, bendrų interesų kriterijų. Kartais jie yra per daug siauri ir neleidžia mums renkti projektų, kurie suteikia Europinę pridėtinę vertę. Turime didelių jūrų uostų, kurie nesusilaukia reikiamas paramos. Yra problemų, kurios yra išdėstytos komisijos ir jas reikės išspręsti kai kuriuose šalise, ypač Ispanijoje ir Prancūzijoje. Per ateinančius metus turėsime daug dėmesio skirti ir geležinkelių transportui nes e, jis e, patenkina daugelį mūsų aplinkosauginių nuogastavimų. Turime galvoti apie ekonominį spaudimą, apie tai, kad reikia sujungti visus Europos regionus ir teritorijos, įskaitant salas, e, žinoma, ir čia konkrečiai minimos kai kurios valstybės narės. dalykas, kurio neturėtume daryti, tai yra susilpninti komisijos pasiūlymą. Nes turime labai liūdną tokių projektų istoriją. Jeigu prisiminsime visus dalykus, kuriuos esame padarę praeitėje, kiek milijardų esame išleidę, tai tikiuosi, kad šiuo atveju taryba nesistengs e, elgti, elgtis e, pigiai šiuo atveju. Ačiū toliau panas Turdžės. Grazie, prezidente Simpson. Io devo <clears throat> formulare un apprezzamento. Ačiū. Noriu pasidžiaugti abiejų pranešėjų darbų, jie puikiai padirbėjo. Ir manau, kad jie e, jiems pavyko pe, peržengti komisijos pasiūlymo ribas. Jie ne tik perbraižė žemėlapį, bet tai darydami jie nepamiršo ir kriterijų, jų laikėsi. Tai yra būtina, nes turime nepamiršti, kokiu, kokiais principais siekiame gyvendyti 2020 strategiją. Taigi tų principų būtina laikytis, nepamiršant kriterijų, kurie apima socioekonominės analizės būtinybė, kad jos pagrindų užtikrintumėme, jog papildoma vertė būtų sukurta įgyvendinant tuos projektus. Ir būtent tuo kriterijų remiantis ta, kriterij, ta vertė ir yra įvertinama. Be bendrų pastebėjimų. Kalbant apie konkrečius aspektus, norėčiau pasakyti, kad abu pranešėjai sėkmingai E, pasinaudojo diskusijose išsakytais pasiūlymais. Pavyzdžiui, gegužės 12 e, diskusijose nusprendėme, kad viena iš, viena iš pasiūlymo e, silpnųjų vietų tai kriterijai, kuriais remiantis ar sprend, nustatomo, kas yra salos. Viduržėme jūros regione yra didžiulės salos, kuriuose gyvena daug žmonių. Tų, tos salos yra neįtrauktos į svarbius vystimosi projektus. Būtina apimti Kretą, e, Sardiniją, kad mes ne, atšvelgtume į tų salų gyventojų lūkesčius, jų siekit būti integruotais Europoje. Ponas Groš. Ačiū pirmininkai, noriu trumpai paminėti, kad komisijos pasiūlymas dabartinis yra geresnis nei e, pasiūlymai teikti per pastarosius 10-15 metų, nes tiek metodika, tiek tikslai sutampa, e, atitinka mūsų komiteto kartu su taryba ir komisija suderintus pagrindinius tikslus. Mes privalome viską vertinti bendrame kontekste, nepasiklyzdami e, detalėse. Ir uh, Connecting Europe priemonė galės veikti tik tuo atveju, jeigu bus skiriamas atitinkamas finansavimas. Kai svarstysime finansavimo aspektus, galėsime apie tai išsameu pakalbėti. Sėkiant užtikrinti skaidrumą, noriu paminėti tam tikrus e, anksčiau sukauptos patirties e, rezultatus, e, nepaisant jų naudingumo, kartais kyla grėsmė, kad 80 procentų lėšų panaudosime įvairiems poveikio įvertinimams ir nebeliks pinigų patiems projektams įgyvendinti. Taigi privalome užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp gamtos apsaugos ir tam tikro nuoseklumo ir mes e, negalime skirti finansavimą tam tikro transporto koridoriaus į kairę ir į dešinę, o per, per vidurį paskui jau atkarpa liktų be finansavimo. Viena vertus žinome, kad e, būtina komisijai centralizuočiau priimti sprendimus e, dėl finansavimo, o valstybės narės, aišku, pageidautų pačios savarankiškai tvarkytis, to turėtume vengtis vengti ir turėtume todėl pritarti tiems pakeitimams, kurie susijęs su metodiko, o nėra skirti tik tam, kad jis būtų išplėstas ir padidintas balsavimo sąrašas. Ačiū. Ačiū, ponė Jėla, žodžiu. President. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau pagirti abu pranešėjus už jų darbą parengta analizė, pasirinkta metodika ir tai, kaip jie organizavo savo darbą. Dialogas buvo tikrai naudingas, nes metodologija buvo peržiūrėta ir kai kuriais atvejais dėl, dėl rimtų priežasčių. Taigi tai darant kartais galima pamiršti kitus aspektus. Norėčiau, pavyzdžiui, pastebėti, kad Las Palmas sala, Kanarų salos bendrai buvo pamirštos. Uh, svarbu į tai atsižvelgti ir tikiuosi, kad tą galėsime tuos klausimus išspręsti per pakeitimus. Taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad kai kurie trūkumai, kurie buvo komisijos pasiūlyma, pavyzdžiui, kai kuriems projektams buvo duotas leidimas, jie susilaukė parlamento ir visų kitų palaikymo Europos mastu, tačiau paskui uh, kažkur dingo, pavyzdžiui, e, Pirienų koridorius. Taip pat galime kalbėti apie koridorių e, tiestą per Šiaurės Europą, kuris paskui dingo. Taigi, e, reikėtų nepamiršti kai kurių šių projektų, kurie yra tikrai naudingi ir kurie kartais kažkur dinksta, užsimiršta gal dėl kažkokių tai situacijų nacionaliniam lygmenį, dėl kitų priežasčių. Bet mes turime paremti Europos masto projektus. yra valstybių, kur, kurioms įsiskolinimas nėra šiuo metu didžiulė problema, pavyzdžiui, Vokietijai. Tačiau turime ieškoti europietiškų būdų, e, kaip finansuoti Europos masto projektus. Jeigu Europa turi įsiskolinimų, tai, tai na, Europos mastu tai turime ieškoti ir galimybių jas finansuoti. Uh, Pone Lichtenberger kalbėjo apie konsultacijas, kaip viena kaip viena iš būdų, kaip identifikuoti tuos projektus ir aš taip pat pristatysiu kai kurios pasiūlymus. Ponas Dybaka. Ačiū, dėkoju pranešėjams. Noriu pakomentuoti pakeitimus, kuriuos teiksiu, kai ką jau išsakė ponas Vandalinas. 44 pakeitimas visiškai netelpa į jokius rėmus, kalbant apie e, statybos projektų ir aplinkosaugos aspektų suderinimo. E, kai kuriais atvejais nacionalinės regionų institucijos numato joms numatytos kitokios konsultacijų procedūros. Vidaus laivybos keliai ir uostai, mes to, čia tai neminima, minimi jūrų uostai tik tai. Kai kurie uostai, pažymėti žemėlapyje, žymi neaišku ką, galbūt reikėtų tą žemėlapį patikslinti. pageidaučiau, kad būtų e, kažkur tai išdėstytos techninės saveikumo gairės. Komisija galėtų tai padaryti. Bendrais brožais turime siekti, kad tekstas būtų paprastas ir suvokiamas, vengti e, nereikalingų administracinių papildomų išlaidų ir kliūčių. Europos transeuropinių tinklų projektas pasiteisins tik tuo atveju, jeigu jis bus tinkamai finansuojamas. Todėl norėčiau, kad valstybės narės būtų raginamos skirti lėšų ir šiam projektui ir numatyti reikalingą pakankamą rezervą, galbūt pasitelkus projektinių nu, obligacijas ir pritraukus privataus sektoriaus finansavimą. Tokie projektai nusiūsų tikrai e, teigiamą signalą. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat oběma spoluspravodajům za předloženou zprávu. Pone Sanalova, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjams už parengtą pranešimą. Manau, kad jis pagerino komisijos tekstą nemenkai. Na ir kad bendri, abu pranešėjai dabar konkrečiau kalba apie kai kurios dalykus, pagerint tai dalykai dėl bendrosios europinės vertės, dėl tinkamumo kriterijų ir viešųjų interesų. Taip pat e, noriu pagirti, kad įtrauktas e, ryšys su Baltąją knygą skirtą transportui. Tačiau manau, kad reikia pabrėžti labiau socialinę ir ekonominę sanglaudą, bet taip pat teritorinę sanglaudą. E, ir e, atskiri pakeitimai šią prasme turėtų būti nuoseklesni. Siekiant pasiekti numatytų tikslų iki 20 ir 50 metų, bet visa kita jau yra paminėta kitų kolegų. Ačiū Europą, netikau. Ačiū, ponė pirminkė. Ir noriu pasveikinti pranešėjų, noriu pateikti keletą pastebėjimų dėl metodikų, metodikos. 11 pakeitime pranešėjai siūlo pagerinti komisijos metodą ir e, yra minima ši metodika. Skaidrumo vardan ir ateities peržiūros vardan, kaip sakė ponas Grošas, svarbu numatyti metodiką, kurią komisija mini šio dokumento priedę. Dar vienas komentaras, kuriam pritarė kai kurie kolegos, yra tai, kad vidaus uostų sąrašas turėtų būti pateiktas antrame reglamento priedė. Vidaus uostai turėtų būti aiškiai išvardyti tame priedė, o ne tik būtų pateikti žemėlapiai. Dalykas kurį noriu pasakyti, yra susijęs su pakeitimais traukiant Galacą, Breilą ir kitus Rumunijos e, miestus, įskaitant ir atitinkamus uostus, jų, e, upių uostus. Jie turėtų pagrindinio tinklo dalimi. Taip pat svarbu, kad numatytume būtinus prioritetus įskaitant e, reglamento įgyvendinimą siejant kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų uostų sujungimą. Šie dalykai nėra pakankamai išdėstyti komisijos pasiūlyme. Turime kalbėti ir apie labiau nutolusius e, regionus ir e, turėti galvoje ilgas sienas tarp E, Europos ir kaimininių valstybių. Čia reikalingas vienas perėjimo punktas e, prie tokių sienų. Ir norėčiau, kai kurios valstybės narės stipriau būtų minimos e, tuose pagrindinėse tinkluose. Ačiū. Komisijos vardu ponas Pakė, ponė, ponė Pakė, tikriausiai pastebėjote, kokią discipliną pademonstravo komiteto nariai, laikydamėsi jiems skirto laiką. Todėl e, tikiuosi, kad penkių minučių jums e, pakaks atsakymams. Prašom. Ačiū, pana pirinkė. Tikriausiai pakaks. Komisija, kaip ir e, jūsų nariai, pritarė šiam pranešimui. Jis labai geras. Jis e, remiasi labai smarkiai komisijos pasiūlymo dvasia. Tai yra pristatyti Europos transportinius transporto tinklus, kurie taptų uh, tvaresniais, veiksmingesniais ir būtų skurtas na, geresnis pagrindas e, infrastruktūros projektams, infrastruktūros politikai per europinę dimensiją. Manau, kad tekstas yra pagerintas ir aš dėkoju pranešėjams už tai taip pat, tikiuosi. Procesas komitete tęsis e, toliau gerinant šį tekstą. Yra keletas tekstinių pakeitimų, dėl kurių mes e, diskutuojame su pranešėjais, ypač dėl aplinko, aplinkos poveikio vertinimo. Yra ir kitų iniciatyvų, kurios vyksta e, komisijoje, kur reikia dar pagalvoti apie formuluotės. Tačiau nemanau, kad reikia e, dabar detaliai apie tai kalbėti. Na, o administracinės, administracinis poveikis, poveikis visų šitų dalykų turi būti dar tinkamai įvertintas. Du pakeitimai, kuriuos minėjo kai kurie komiteto nariai, e, kelia mums šiek tiek nerimo. Pirmasis yra e, jūrų greitkelių peržiūros 2013 metų pabaigoje, kur matome prieštaravimą tarp teisės akto, kuris bus patvirtintas 13 metais ir turėtų būti peržiūrėtas e, iki 13 metų pabaigos. Tačiau iš esmės mes sutinkame su pranešėjais, kad e, dėl e, jūrų greitkelių politikos reikia darbuotis ir mes sprantame, kad pranešėjai nori, kad čia tekstas šiek tiek pagerėtų. Dėl 44 pakeiti straipsnio mes pritarėme ponui Ertogui, kad reikia laikytis aplinkosaugos reikalavimui tačiau taikoma visoms transporto raišims. Ir e, pakeitimas e, šioje vietoje viršyje kai kurios e, aplinkosauginius reikalavimus. Ši, ši formuotė iš esmės draustų plėtoti vidaus vandens kelius ir galėtume pasiūlyti tam tikrų pasiūlymų šią prasme, kad būtų laikomasi tikslų, tačiau nebūtų draudžiami vidaus vandenų plėtojimo e, projektai. Na, o dabar dėl pranešimo esmės. Noriu pabrėžti du dalykus, kur, dėl kurių komisijai sudaro labai stiprus įspūdis, būtent pirmiausia dėl koridorių. Čia pranešėjai labai smarkiai pagerino tekstą, padarė jį konkretesniu ir išplėtė šiek tiek e, dalyvių sąrašą. E, tai yra pagirtina. Taigi šią prasme teksto pagerinimas yra puikus. Antras dalykas dėl metodikos ir tai, kad pranešėjai panaudojo komisijos metodiko e, labai nuosekliai, yra labai nedaug pakeitimų žemėlapiuose. Jie yra labai gerai pateisinami pagal metodiką ir pagal tą metodikos dvasę. Ir man malonu girdėti, kad e, komiteto nariai e, sutinka laikytis tokios pozicijos. Galbūt žemėlapiai dar šiek tiek pagerės, bet iš esmės išliks e, pagrindinis tinklas ir transeuropinis transporto tinklas, kuris būtų realistiškas ir gyvendintinas iki 30 metų ir būtų tikras pagrindas infrastruktūros politikai Europoje. Ačiū. Ačiū, ponia Pakė, panas Kumutsakos. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti, iš ties padėkoti visiems kolegoms dalyvavusiems diskusijoje. Tiems, kurie E, gyrė mums, mus, bet taip pat ir tiems, kurie išsakė kritikos žodžių, nes buvo išsakyti argumentai, kuriuos būtina atsižvelgti. Dabar prie klausimų, kurie buvo užduoti, pabandysiu juos greitai atsakyti. Visų pirma, pradėsiu nuo svarb, svarb, svarbiausios temos - projektų finansavimas ir galimybė valstybėms narėms uh, prisidėti. Mes kalbame apie, iš esmės, na, jeigu kalbėsime apie automobilį, e, tai o, kad ir koks gražus jis būtų, kad ir kaip puikiai pagamintas, jis neveiks be e, variklio. Taigi, finansai yra tas variklis. 2014-2020 metų biudžet biudžete bei e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė numatytos lėšos tam. Ir dar trečias svarbus šaltinis - e, projekto obligacijos. Visi apie tai žino. Ponas Kančen daro viską, kad e, situacija šiuo požiūriu būtų kiek įmanoma palankesnė mes negalime siekti, kad būtų numatytas e, tiesioginis finansavimas šiam, šiems projektams. Tai ne, šio pranešimo apreptis to neapima. Tai tiek toliau. Apibrėžimai. Mes e, čia turėjome vienintelį, siekėme vienintelio tikslo. E, pabandykite e, bendrai įsivaizduoti, apie ką mes kalbame, apie ką mes mąstėme. Mes bandėme atžvelgti į esminės, pamatinės savokas. E, Pridėtinė vertė, e, mo, e, transporto rūšių modalumas. Toliau e, jūrų greitkeliai. Aš e, atidžiai išklausiau komisijos atstovo pasisakymo. Tai šis projektas irgi yra svarbus. Kalbame apie kelių rūšių transportą. Ir jūrų transporto e, vaidmens reikšmės negalime neįvertinti. Nes šio, tuo tarpu to, tos rušės transportas yra nepakankamai vertinamas, nes e, jūrų transportas e, yra ypač aplinkai draugiškas. Toliau pilietinės visuomenės vaidmuo ir aspektas. Mūsų tikslas yra ne tik e, kon konkrečiai e, parengti projektus, bet ir užtikrinti, kad tie projektai pasitarnautų kai kurių problemų išsprendimui. Ir būtent todėl labai svarbu, kad nuo pat pradžių visi pro projektą įtakojantis veikiai sutartų investuotojai, sprendimų prieimimi. Taigi tokia logika mes ir rėmėmės. Mes siekime vis, viską palengventi, o ne kurti kliūčių naujų. Toliau, metodas. Mes pasirinkome tą metodą, kurį pasirinkome neklai. Padarėme tai pamastę, peržiūrėjo komisijos pateiktą pasiūlymą įvyko viešos diskusijos, klausimai, po kurių galima buvo pasidaryti išvadas. Tos išvadas buvo padarytos ir buvo privalu jų paisyti. Ir būtent todėl laikėmės pasirinkto metodo logikos. Nežiūrinti tai, net kalbant apie kai kuriuos projektus, na, pavyzdžiui, vienas iš pranešėjų, aš buvau, esu graikas ir būtent e, buvau pas, tapau pranešimo renkėjų dėl, po, po tų klausimų. Kroatijos klausimas. E, turime tą klausimą svarsyti. Kroatija taps es nare ir to negalime ignoruoti. Ta klausimą reikia svarsyti komisijoje. Uh, ir numatyti galbūt lankstumo nuostatą Kroatijos atžvilgių. Galbūt pirm, antrajame svarstymo etape tą klausimą būtų galima išspręsti. 44 pakeitimas. Mes labai atidžiai išklausėme jūsų pamastymų ir pastabų. Ponas Artugas, nebejoju, išreikš panašią nuomonę kad turime išlikti realistais. Ačiū dar kartą visiems už diskusijas ir lauksime pakeitimų, kad galėtume konkrečiau aptarti pakeitimus. Toliau, ponas Ertug. Labai ačiū, kolegos. Noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už konstruktyvius pasiūlymus. Kolega Komatsakos minėjo ypač esame dėkingi už tuos galbūt nekritiškus, tačiau uh, platesnių užmojų pasiūlymus, ambicingesnius. Dėl metodikos kolega Kumutsakos aiškiai įvardijo mūsų tikslą, kurį norime pasiekti ir galbūt šiomis aplinkybėmis daugelis jūsų nežino, kaip apskritai buvo tokie tikslai užsibriežti. Savame suprantama, kad grįžus į savo rinkimų apygardą arba susitikus su ministerijų atstovais to jau e, gaunate į rankas sąrašą priemonių, kurios yra labai blogos. Ir manau, kad visi turėtume stengtis pasakyti savo valstybėms narėms, aš savai taip pat, kaip viskas įvyko, e, per kiek laiko viskas buvo parengta, per 2-2,5 e, metų valstybės narės ir komisija buvo įtrauktas į e, tiek e, transporto tinklų žemėlapių parengimo, tiek metodikos parengimo procesą ir prašau sažiningumo vardan visų pripažinti dabar tų, kurie kritikuoja, kad jie šiame procese dalyvavo nuo pradžios. Mums taip pat labai svarbu Europos parlamente užimti atitinkamą poziciją, galite puikiai įsivaizduoti, kaip taryba pakeitė komisijos pasiūlymą e, svarbiausiose vietose, ten, kur labiausiai skauda, ten, kur iš tiesų būtų galima pasiekti pažangos užtikrinti didesnį saugumą, būtent tas vietas taryba labiausiai susilpino ir mes, Europos parlamentas, pasistengsime užimti tokią poziciją, kad ta pusiausvyrą vėl būtų atstatyta ir vien dėl šių strateginių priežasčių prašau jūsų paramos. Galiu dar tik pridurti, kad e, vertinant komisijos pasiūlymą aiškiai matome, kad e, pirmenybė teikiama geležinkelio transportui ir vidaus laivybai ir galiu atvirai pasakyti, kad aš pritariu e, tokiam požiūriui ir e, gerbiu taip pat ir tų nuomonę, kurie gerbiu taip pat ir tų, kurie mano priešingai nuomonė, tačiau aš manau, kad pasirinktas požiūris yra teisingas ir kolegos, kurie rengia pranešimus dėl Connecting Europe priemonės, jiems reikia mūsų visapušiškos paramos, būtina suteikti reikiamą finansavimą šios priemonės įgyvendinimui, nes būtent ši priemonė galėtų tapti tolesnių projektų varikliu, apie tai kalbėjo kolega Komutsakos, todėl turime juos visokiojopai palaikyti. Pabaigai noriu paprašyti komisijos e, suteikti galimybę naudotis e, informacija susijusia su transeuropiniu transporto tinklu e, sistema, nes kolega Debakeris minėjo, kad žemėlapiai galbūt nėra visiškai aiškus ir lengvai suprantami ir aš taip pat laikausi tokio pritariu šiam vertimui ir prašau, kad komisija leistų pasinaudoti visą turimą informaciją ir priemonėmis tam, kad galėtume tęsti diskusijas. Ačiū pranešėjai. Noriu priminti, kad rugsėjo 28 dieną baigėsi pakeitimų teikimo terminas, svastysime pakeitimus lapkričio 5 dieną, balsavimas numatomas lapkričio 27 dieną transporto komitete, dabar paskelbsime trumpą pertraukėlę, kol persigrupuosime laukdami pono Kalfino ir pono Borg ir galėsime svarstyti daugiametės finansinės programos klausimus. Okay, colleagues, if we could go on to the next item on the agenda, which is the exchange of views with our... Kolegos, kitas klausimas yra keitimasis nuomonės su mūsų pranešėjais dėl daugiametės finansinės programos. Ponu Biogė ir ponu Kalfino. Pirmiausia, sveikinu jūs abu atvykusius į mūsų komitetą. Ir pirmiausia, prašau papasakoti, kaip vyksta darybos. Pavyzdžiui, neformalioje taryboje, Nikosijoje. Mes e, šiek tiek žinome apie transporto ir turizmo aspektus ir e, Connecting Europe priemonę ir tą vaidmenį, kurį ši priemonė atliks Europos augimo strategijoje siekiant nugalėti dabartinę finansinę ir ekonominę krizę. Taigi mums labai būtų įdomu išgirsti, ką jūs mums pasakysite. Turbūt e, neperdėsiu sakydamas, kad mes šiek tiek bijomės komitete, kad Connecting Europe e, priemonė vienaip ar kitaip bus e, sumažinta ar iš vis išnyks. ir mums e, tai nelabai patiko. Taigi prašyčiau pirmiausia, na, nežinau, kas pirmas norėtų kalbėti, ar turite kokią nors e, tvarką, kurią pasisakote. Mes manome galbūt po dešimt minučių kiekvienam iš jūsų skirti. Galbūt pirmiausia, ponas Kalfinas, prašom. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Ačiū už kvietimą į jūsų komitetą, nes manau, kad pradėjome tokį etapą, kuomet parlamentui reikia koordinuotos, suderintos pozicijos dėl daugiametės finansinės programos. Pirmininkė, jūs paminėjote darybas, paminėjote, kad turite tam tikrų baimių, galiu pasakyti E, nepaminėčiau pirmojo termino, nes dar su taryba nesiderame. Paaiškinsiu, ką mes darome. Deja. Taip pat aš pritariu jūsų baimiai, kad taryba yra kol kas dar toli nuo pozicijos patvirtinimo. E, žinome, kaip taryba e, priima sprendimus, kartais gali būti patvirtinęs kompromisas, kuris yra, gali būti bet kas, bet nelogiškas sprendimas. Taigi, gali būti labai sunku atspėti, ką jie dar nuspręs. Kaip paminėjote, praėjusią savaitę mus pakvietė į Europos ministrų susitikimą bendrų reikalų taryboje. Tai buvo neformalus susitikimas. Jį surengė pirmininkaujantis Kipras Nikosijoje. Vienintelė sustikimo tema buvo DFP, daugiametinė finansinė programa. Yra dvi naujienos, kurias galime pranešti iš šio sustikimo. Pasakysiu, kokios jos žinia ir pasakysiu, su kokiais jausmais mes išvykome. Ir apie tai kalbėjome biudžeto komitete šyrit. Pirmoji žinia yra ta, kad Europos tarybos pirmininkas ponas Van Rompojus sušauks neeilinį Europos tarybos posėdį lapkričio mėnesį. Visai tikėtina, kad tai bus 22-23 e, lapkričio. Šis posėdis bus skirtas e, konkrečiai DFP. Iki šiol šis klausimas Europos taryboje aptariamas skirtingose posėdžiuose ir nebūtinai tinkamai įskaitant ir spalio mėnesio tarybą, kur buvo ketinama aptarti finansinį stabilumą, ką pasiūlė ponas Barosas, tai yra bankinės sąjungos klausimas, o DFP yra antras klausimas ir mūsų patirtis rodo, kad kai yra didelė tema, kurią reikia aptarti, tai kita didelė tema tiesiog nustumiama į šoną ir tinkamai nėra aptariama. Lapričio mėnesį įvyks neįlinė taryba, kuri dėmesį skirs vien tik tai mm, daugiametai finansiniai programai. Tarybos mintis yra parengti bendrą sustarimą iki šių metų pabaigos. Tai yra gerai, nes mes norėtume kaip galima greičiau susitarti, nes tuomet juk yra dar ir kitų teisės aktų, europinių, nacionalinių kuriuos reikia patvirtinti, o tam reikia laiko. Jeigu norime pradėti vykdyti DFP programas nuo 14 metų sausio pirmos dienos. Antra žinia yra ta, kad taryba be didelio entuzijazmo, tačiau sutiko visgi pradėti darybas dėl teisinio pagrindo. Tai daug nerimo kėlė ir transporto komitetui, nes tai reiškia, kad darybos dėl teisinio pagrindo e, priemoniai Connecting Europe turėtų būti pradėtos, kai tik mes ir taryba būsime pasirengę. Nežinau, kokia yra situacija su Connecting Europe e, priemonė taryboje. Susilaukime atsisakymą aptarinėti užimtumo klausimus, e, kurios kelia pane Beres ir jos komitetas Jie atsisakė pradėti darybas su komitetu. Praėjusią savaitę, savaitę neformaliame susitikime sutarėme, kad visi dokumentai bus pradėti aptarinėti prieš baigiant juos renkti. Yra dvi didžiausios problemos, kurios buvo aptartos Kipre. Pirmiausia, darbo metodas ir kaip parlamentas bei taryba saveikaus. Man susidarė įspūdis ir manau, kad ir ponas Biogė tam pritars, yra tai, kad ministrai e, bijosi pradėti procesą, kuris nebūtų kontroliuojamas. Turim dokumentus su 65 teisiniais pagrindais ir taip toliau ir taip toliau. Pabandėme jiems paaiškinti, kad procesas yra visiškai kontroliuojamas. Pirma, dėl to, kad ministrai, jeigu jie neturi uh, įgaliojimus, kažkam pritarti jie nepritars. Ir antra, e, mes pritarėme principui, kad dėl nieko nebus sustarta, kol dėl visko nebus sustarta. Taigi bet kuriuo momentu galima atnaujinti darybos dėl bet kurio klausimo. Tačiau jie vėlgi sakė, kad valstybių vadovai, ko gero, e, daugiausias dėmesio skirs dėl dalykų, kurie yra tvirtina pagal pritarimo procedūrą, tai yra daugiausia skaičiai. Bet galbūt jie, jie kalbės ar apie kitas rytis. Na, parlamento pozicija yra ta, kad ką be nuspręstų taryba, tiek pritarimo, tiek bendros sprendimo procedūra reikalauja parlamento pritarimo. Procedūros skiriasi, tačiau parlamentas yra įtraukiamas. Taigi, galima aptarti bet kurios paketus, kokius jie norėtų, bet kurio atveju parlamentas e, nepritars sprendimui, kuris yra fe accompli ir pritarti sustarimui, kai bus sakoma, dėl jo darybos neįmanomos ir reikia jį užbaigti, pritarti ir viskas. Mes pasakėme, kad parlamentas nebus pasirengęs taip daryti. Galbūt mes šiek tiek perdėjome, nes formaliai tai nėra nuspręsta, tačiau apskritai pagal bendrus parlamento principus taip yra. Mes pasakėme, kad parlamentas nesvarstys sustarimo tarp valstybių vadovų, jeigu nebus, nebus sustarimo visais klausimais. Jeigu išlaikysime tokią griežtą poziciją, manau, kad tai padidins galimybės parlamentui padaryti įtaką visam procesui. Antras klausimas, kuris buvo aptartas tai turinys. Pirmininkaujantis Kipras pateikė dokumentą, kuris yra jų dvišarių konsultacijų su valstybės narėmis rezultatas konsultacijų vykusių vasaros metu. Esu įstikinęs, kad, na, jeigu jūs nematėte dokumento, mes jums jį perduosime, bet esu įstikinęs, kad e, komitetas sekretariatas jį gali gauti. Tai yra dokumentas, kurį galima pavadinti provokacija. Yra e, ne viena išskirtinė idėja, visko negalima padaryti, kad, kas ten parašyta, ir yra dalykų, kur valstybės narės sako, kad dėl tų dalykų nesidarės. Pavyzdžiui, jie sako, kad yra, kadangi nėra susitarimo didinti biudžetą, todėl Atrodo, yra sustarimas mažinti komisijos pasiūlymo sumas. Aš nesu matęs tokio sustarimo. Sustarimo tarybos nuomonės išsiskiria, todėl perdėta būtų sakyti, kad e, tokios yra valstybių narių pozicijos. Antra, sakoma, jeigu bus mažinamos išlaidos, tai visose politikos rytise. Tai vadina E, plaukų kirpimų, tai yra horizontaliai visose programuose. Manau, kad parlamentas tokiam dalykui nepritars, bent jau mūsų pozicija iki šiol buvo tokia, kad mes nepritarėme išlaidų mažinimui ir jeigu taryba pateiks sumažintą biudžetą, mes tikimės, kad taryba persvarstys visas politikos rytis ir pasakys, kurias politikos rytis e, kuriuose politikos rytise reikia mažinti biudžetą. yra skiriamas tam tikras dėmesys Connecting Europe priemoniai Kipro dokumente. Jie sako, kad atrodo, kad nėra labai didelios paramos telekomunikacijų sryčiai, todėl jie norėtų sumažinti šią sritį ar ją panaikinti iš vis. Aš nesumatęs tokio sustarimo, kad, e, kur būtų sakoma, telekomunikacijos yra nesvarbios e, nes tai yra priemonė augimui ir darbo vietoms, o ne tiesiog buhalterinis dokumentas. Taip pat pastebėjome, kad yra problemų dėl 10 milijardų, kurias reikėtų paimti iš sanglaudos politikos ir įtraukti į Connecting Europe priemonę. Na, šis dokumentas, kaip sakė kiprietai, kipriečiai, irgi yra provokacija, jie įtraukia įvairias idėjas apie išpirkimą, kas bus apie įmokų gražinimą, kas būtų panaikinta ir panašiai. Tai yra įdomus dokumentas, aš rekomenduoju jums jį paskaityti, jis nėra labai didelis. Taigi, tai turinio prasme taryba yra pasidalijusi, susiskaidžiusi įvairiais klausimais susijusiais su biudžetu ir su daugiametė finansinė programa. Kas toliau? Pirminkaujantį valstybę parengs e, naują e, darybų dokumentą, galbūt rugsėjo mėnesį, galbūt šiek tiek vėliau. Mes dar nežinome, kokį požiūris jį laikysis. Tikimės, kad jie neslaikys Danijos požiūrio, kad dėl visko darybose spręstų valstybių narių vadovai, nes tuomet parlamentui galimybės dėrėtis sumažėtų. Na ir kita problema, kurią norėčiau, e, į kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Europos tarybos išvados pagal Lisabonos sutartį rengiamos na, pirmininko, tai yra pono Van Rompojaus. Dabartinėje situacijoje mes neturime oficialios atsalaus mechanizmo dėrėtis su tarybos pirmininku. E, mūsų partneriai yra bendrųjų reikalų taryba. Ir tai yra problema, kuri bus keliama, bus aptariama, nors jau buvo kelis kartus aptarinta ir su parlamento pirmininku per kontaktinę grupę. Tačiau turime ieškoti būdų, kaip šią problemą išspręsti. Parlamentas turi pasakyti, kad mes nepritarsime jokiam susitarimui, kurio, dėl kurios mumis nesikonsultuojama. E, jeigu toks sutarimas ir būtų pasiektas, mes e, vis tiek jį svarstysime. Taigi, tokios paskutinės žinios. Thank you, Mr. Borg. Yeah, thank you, Chair. Of course, uh... Ačiū, ponė Bergis, teikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. keletas papildomų pastabų, dėrybų komanda laikėsi iš vien. Tai bus labai svarbu tolesniai dėrybų eigai, ar bus pasirinkta bendra primės sprendimo procedūra ar pritarimo procedūra, svarstant daugiametę finansinę programą ir papildomus metinio biudžeto elementus. Pradžioje noriu pabrėžti, kad labai aukštai vertinome komitetų pirmininkų išreikštą paramą, taip pat ir jūsų transporto komiteto vardu išsakytą paramą mūsų dėrybininkams. Dėkojame už glaudų bendradarbiavimą. Dabar kartu su bendru reikalų taryba galima sakyti, kad vykdome tam tikrą bandomąjį projektą, dėl kurio buvo susitarta derantis su pirmininkaujančia Vengrija ir po to perėmus pirmininkavimą Lenkijai bei Danijai, dabar pirmininkaujant Kiprui, tas e, Būdamas projektas ir toliau gyvenimas nepriklausomai nuo jo galutinių rezultatų, parlamento delegacija buvo pakviesta dalyvauti pasikeitime nuomonėmis diskusijose su bendrųjų reikalų komitetuose ir kai jau koja pastatyta ant slengščio, tai sunku uždaryti duris. Todėl turime ir toliau kalbėtis ir dėrėtis ir siekti išvengti tokios padėties, kad būtų uh, mums primesta tik pritarimo arba nepritarimo procedūra. Taigi vyksta tam tikras e, mokomasis procesas, taip pat ir taryba jame dalyvauja ir šio proceso metu sugebėsime pasiekti palaipsniui tarpusavio sutarimo, ypač e, tais klausimais, dėl kurių nesutarėme turime siekti vengti tokios situacijos, kai dvi valandas reikia diskutuoti vien tik tai dėl pasirenkamų procedūrų. Kitą savaitę Kipro premjeras Mavrojanis atvyks į Strasbūrą. Reikės visas šias aplinkybės įsiaiškinti, reikės aiškiai atskirti e, tarpusavyje programas, kuriams taikoma bendras primimo primimo procedūra ir procedūra susijusios su DFP sekretariatas privalo uh, atlikti namų darbus ir aiškiai uh, apibriežti, kokiais klausimais reikia kalbėti apie bendrą sprendimo prieimimo procedūrą tvirtinimas programas, o kokiais klausimais bus diskutuojama vien tik tai DFP kontekste ir kad nebūtų kišamasi uh, vieniems į kitų įgaliojimų sritis. Mes turime aišku, kaip ir pastarai kartą patvirtinti, paskelbti tam tikrus politinius pareiškimus, susitarimus pasiekti. Aš nenoriu kritikuoti bendrų reikalų komiteto, nes iki šiol vyko nemažai dvišalių susitikimų, kurių anksčiau nebūdavo, ta procedūra yra labai naudinga, tačiau atrodo, kad bendrų reikalų tarybai dabar rūpi, kad e, greičiau vyktų diskusijos dėl bendro sprendimo priimimo tvarka tvirtinamų programų, nes nepaisant skirtingų sutarties nuostatų, taryba vis daugiau atsakomybės nori prisijimti, o bendrių reikalų tarybos atsakomybės sritis yra siaurinama. Reikia perskaityti Lisabono sutartį, kurie aiškiai apibrėžta bendro sprendimo prieimimo procedūrų tvarka Komisijos narys Levandovskis aiškiai pareiškė, kad komisija laikosi savo pozicijos dėl daugiametės naisės programos biudžeto sandaros ir labai svarbu išlaikyti šią poziciją. Galima būtų žvelgti tam tikrą provokaciją iš valstybių narių pusės šio, šį dokumentą vertinant, ne tik tos šalis, kurios reikalauja sumažinti šimtų milijardų daugiametės finansinės programos biudžetą, čia taip pat ir kitos šalis, todėl labai svarbu, kad uh, Europos parlamento komitetai rengiantis nuomonės atitinkamame tarpinėme pranešime formuluodami savo poziciją, atkreiptų dėmesį į tuos skirtumus susijusius su tarybos pozicija dėl e, biudžeto skaičių ir politinėmis deklaracijomis ir pareiškimais, kuriuos anksčiau skelbė vadovų taryba, nes tikrai labai svarbu, kad parlamentas laikytųsi griežtos pozicijos per artimiausias savaitės ir po to nesulauktų kaltinimo vien tuo, kad bando viršyti tam tikras nustatytas ribas ir savo įgaliojimų sritį mes turime kalbėti apie politinę atsakomybę, politinius įsipareigojimus, apie kuriuos garsiai kalba kas trejį mėnesį vadovų taryba ir tų įsipareigojimų taip pat būtina laikytis. Galiu papasakoti apie tam tikrą mm, linksmą nutikimą. Turėjome mm, vakarienės metu labai įdomų pranešimą. Jis kalbėjo apie viešųjų ryšių svarbą. Aš po to kalbėjausi apie tą e, pranešėją su pirmininkančiu Kipro atstovais. Aš manau, kad būtų būt, galima tą pačią strategiją pritaikyti ir šiam reigiamam, rengiamam e, dok, dokumentui. Pavyzdžiui, mano arkimo apygarda plačia juoščio interneto ryšys nėra labai paplitis ir e, gerai iš, išplėtotas būtų galima teikti, kad reikia daugiau dėmesio skirti e, energetikos projektams, kurie labai svarbus ateičiai, tačiau iškaip pamiršti telekomunikacijas. Toks kompromisas nebūtų priimtinas. Kalbant apie dabar vykstančius e, procesus. Mes rengiame tarpinę, tarpinį pranešimą. Pirmasis projektas bus baigtas iki rugsėjo 17 dienos, biudžeto komitete 19 dieną jis bus pirmą kartą svarstomas, pakeitimų tikimo terminai komiteto nariams ir komitetams rengiantiems savo nuomonės baigėsi 26 rugsėjo. Po to mes e, galbūt pakeisime savo pranešimo projektą, nes nežinome, kas vyks 24 e, dieną. Galbūt Vidurų e, reikalų taryba parengs visiškai naują dokumentą ir mes turėsime, galėsime tikėtis darbų tasos arba galbūt E, tam tikro uždelsimo. Dabar biudžeto komitete numatoma balsuoti spalio 10-11 dienomis ir per antrąją spalio plenarinę sesiją bus e, galutinis balsavimas, nes kol kas nežinome, kokie bus mini sesijos darbo tvarkė ir kita galimybė buvo balsuoti antradienį per lapkričio plenarinę sesiją, galbūt jau būtų per vėlų tuo metu balsuoti. E, galbūt e, pateksime visiškai naują padėtį, kuomet parlame... taryba reikės reaguoti į parlamento pareikštą poziciją, taigi turime būti lankstus ir numatyti galimybę pakeisti pirminį pranešimo tekstą, reaguojant į tai, kas dėl ko bus sutarta prie darybų stalo. Aišku, mes e, kiekvieną ketvirtadienį Strasbūrė toliau e, rengsime susitikimus su pranešėjais, abipusiai pasikeisime informaciją dėl DFP e, procedūrų. Aš tačiau džiaugiuosi, kad parlamentas iki šiol vieningai laikėsi ir tikiuosi, kad išskyrus uh, tam tikrus ginčinius klausimus tarp paskirų komitetų, kurie turėtų būti iš, išspręsti reikiamų laikų. Bet toliau viskas vyks sėkmingai ir galėsime sulaukti sėkmės pirmininkas. Ačiū. Dėkuoju abiems, noriu priminti, kad turėtume komitete balsuoti dėl šios nuomonės e, rugsėjo 18. -ąją. Taigi turėtume dirbtis nepamiržami terminų. kalbėtojai, ponas Rykiai, ponė Ajala Sender, ponas Kančian. Ar kas nors norėtų kalbėti? Dominik Rykiai, PP vardu. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Ivo ir Raimeriui už jų pasisakymus ir taip pat už tai, kad jau beveik du metus e, vykdo uh, tikrai nelengvą kovą už uždarų durų dėl bendrijos finansų. Ir iš tiesų progreso šioje srityje pavyksta pasiekti tik tai e, per didelius sunkumus. Mūsų komitetas be abejo yra ypač suinteresuotas Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, nes tai atveria mums plačias galimybės dalyvauti augime ir kovoje prieš nedarbą Taip pat tai e, proga užtikrinti, kad e, transporto infrastruktūra Europoje e, būtų modernizuota. Kai girdime apie tai, kokie sunkumai iškyla su, fin, su finansavimu įnašų mokėtojų į biudžetą poziciją, su tais klausimais jūs nuo to susidarėte. E, komisija kalbėjo apie 50 milijardų, kurie yra reikalingi. Iš tikrųjų, visos tarybos narės, valstybės narės kalba apie kovą su nedarbu, pažangą, ekonomikos atsigavimą, tačiau atvykus į Strasbūrą arba Briuselį, kartais atrodo, kad sudarys su dar kita vyriausybė viską tvarkančią. Aš norėčiau iškelti klausimą, štai kokį klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, konkretus komitetai turėtų imti svarstyti savo, savo srities finansus su taryba. Taigi tos diskusijos prasideda neturint jokių skaičių. Ir jūs manote, kad konkretus komitetai turi gilintis į teisėkuros pagrindą, neatsirgant į tai, kad skaičių kol kas nežinome. Tačiau regi komitetui iškyla problemų, nes, kaip žinote, siūloma 10 milijardų eurų iš, iš to komiteto kūruojamos ryties perkelti CFE infrastruktūros sujungimų priemoniai, e, tinklų priemoniai. Ir ne, nepradėsiu gilintis į e, ar, išlaidų viršutinių ribų aspektus, kitus problemus, bet čia sudarėsiu su, su tam tikru su šies, savo šušies šantažu. Noriu pasakyti štai, kad jeigu tie 10 milijardų būtų skirti pasinaudojant centralizuotos valdysenos mechanizmu, manyčiau, kad čia nukentėtų ypač sanglaudos fondais besinaudojančios valstybės, valstybės nes mes kalbame apie valstybės narės, kurios, kurios pasiektos 50 procentų ar didesnį ES išsivystimo vidurkį. Kai tuo tarpu jos gali pretenduoti į, į, į tą finansavimą to, kol pasiekė 80 procentų ES išsivystimo vidurkį. Tačiau kalbame čia taip pat apie finansus, kurie skiriami mažiems infrastruktūrams pro, projektams. Ir kalbant apie sanglaudos fondus ir apie mūs, mums aktualų projektą ir pridėtinę vertę užtikrinamą Europos mastu, mes turime suvokti to siūlomą mechanizmo esmę ir ko, ko, kokiais principais jis paremtas. Ir užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad regijų komiteto pozicija na, sakyčiau, kad tas komitetas gina ne sanglodos valstybių interesus, bet netgi priešingai elgesi. Tačiau norėčiau paklausti štai ko. Ar prasidėjo neoficialus trilogas, neoficialus trilogo posėdžiai ir parlamentas turėtų atstovauti savo poziciją tose, kuri, aš tikiuosi, bus tinkama primtina mūsų komitetui. Manau, kad biudžeto komitetas yra ta vieta, tas komitetas, kuris gali daryti e, spaudimą komisiją. Ponas Renas, komisijos net Renas yra mūsų pašnekovas šią temą. Ir svarbu, kad parlamentas pateiktų du, pas, parengtų du pasiūlymus. Pavyzdžiui, kuomet vyks skirti e, trilogo susitikimai, keli trilogo susitikimai vienu metu. Kartais, kaip žinome, dešinės ir kairės e, interesai visiškai e, nesutampa, bet mes kalbame apie Europos masto projektą, kuris yra išties svarbus ir tai yra tikrai nepaprastai svarbi tema. Ajala Sender, socialdemokratų frakcijos vardu. Sí, yo también abundando en lo que viene a decir el señor Riquet y desde luego. Ačiū. Pritariu ponui Rike, kai kuriems dalykams, kuriam, kurios jūs išsakė. Dėkuoju iš informaciją apie įvykius, nepaisant problemų. Malonu, kad yra tam tikra pažanga ir kad taryba pripažįsta, kad jie viską vieni negali padaryti. E, ta gatvė turi būti abipusio judėjimo gatvė. Mums kilanti problema yra ta, kad mes bandome pradėti darybas tuo pat metu kaip ir kiti komitetai ir turime rasti tam tikrą tempą viskam, turint galvoje visas problemas, kylančias pagrindinėme darybų procese. Jūsų darbas bus koordinuoti tas darybas. Jūs negalite daryti prielaidos, kad jūs pasakysite, kad e, jūs remia 80 procentų parlamento. E, žinote, kad tai nebūt, taip nebūtinai bus, gali kilti problemų su atskirais komitetais ar komitetų pirmininkais. Tikiuosi, kad daugeliu atveju 80 e, procentų parama bus turint galvoje jūsų, ponia Biogė ir ponia Kalfinai, dedamas pastangas. Reikia siekti e, disciplinos, kad gal, galėtume sulaukti kiek galima naudos, kiek galima daugiau naudos. Aš e, žinau, kad ponas Kalasas dažnai sako, kad e, yra pavojus, kad milijonai eurų dinks iš e, Connecting Europe priemonės ar grįž, bus gražinti į Sanglaudos fondą. Na, mes stengiamės pabrėžti, kokia svarbi ši priemonė yra, nes ji prisidėtų prie sanglaudos. Būtent čia reikia siekti sanglaudos. Tačiau yra tam tikrų baimių bet žmonės, su kuriais kalbamės, visada sako, kad jie pripažįsta, kad komisija daro viską, siekdama užtikrinti, kad būtų numatyti ištekliai įgyvendinti projektus. Jeigu tie pinigai negrįž į sanglaudos fondą, uh, sakoma, kad nepritarė, jeigu bus nepritarta savo e, Connecting Europe priemoniai ar jos principams, kas atsitiks jam pinigams. Aš sutinku dėl telekomunikacijų, dėl to, ką jūs sakėte. Turime atminti, kad istoriškai didelės bendrovės valstybės narėse e, teikia telekomunikacijos paslaugas, iš tikrųjų teikia tą sanglaudą tarp šalių. Galbūt galite pasakyti, ar galima tikėtis, kad Connecting Europe e, egzistuos bent jau minimaliu, su minimaliu finansavimu, kad turėtume tinklą, kuris bent jau minimaliai veiktų ir užtikrintų komunikaciją. Ačiū. Pone Maisner, prašau jūsų, ponas Kančijan turi išeiti ir jis yra žemiau sąraše. Ar galima leisti pasisakyti pono Kančijanui prieš jūs? Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau pasinaudoti šią progą ir sureaguoti į tą tarybos provokaciją. Kažkuo galbūt panašiu, nes aš esu įsitikinęs, kad susidūrus su dramatiška situacija turime aiškiai įsivaizduoti, kokie bus tolesni žingsniai. Prieš valandą šiame komitete kalbėjome apie naujus e, transeuropinius transporto tinklus, apie didelės investicijas. Kitame komitete, kur aš dirbu, bus kalbama apie transeuropinius energetikos tinklus, e, telekomus. Taigi Kalbant apie visus šios dalykus, visą šią infrastruktūrą, svarbiausia yra iš kur gauti lėšų e, investuoti šiose srityse, kai kuriuose valstybėse, regionuose nėra pinigų, kai kur yra šiek tiek pinigų. Na ir kadangi egzistuoja šiek tiek solidarumo, reikia galvoti štai kaip. Yra du keliai. Arba panaudoti tas lėšas, tas minimales lėšas, kurių kurios yra. Ir užsitikrinti dvi alternatyvas, dvi galimybės. Konkretus pavyzdys. Praėjusiais metais patvirtiname fondą energetikos energijos taupimui. Mes skiriame 20 milijonų eurų ir remdamėsi tuometiniu mąstymus, kuriamos, e, kuriami projektai, kuriamos iniciatyvos. Na, kai kurie projektai susiję su naujomis įmonėmis, e, bet aišku, kad atsiras papildomų investicijų, projektai plėtosis. Taigi reikia galvoti apie dėžutę panašaus pavadžio. Reikia galvoti apie dalykus, kurie turėtų multiplikatoriaus poveikį. Kad būtų galima dalyvauti investicijose. Jeigu turime projektų obligacijas, 220 milijonų iš įvairių biudžeto eilučių garantijoms kitiems metams, ar tai bus galtinis sprendimas 14-20 metams, na, mums reikia realių lėšų, kad galėtume teikti tas garantijas. Tai yra vienas dalykas. Na ir e, manau, kad svarbiausias politinis pasirinkimas būtų e, visai Europai užtikrinti finansavimą finansų rinkose. Yra daug sumaišties, daug painiavos kalbant apie obligacijas, europinės obligacijas. Tačiau reikia galvoti apie paketą ateities plėtrai. Aš nesakau, kad skola turėtų tapti bendra. Galime, aišku, šiandien jau kreiptis į finansų rinkas ir E, panaudoti lėšas išjudinti ekonomikai. Yra infrastruktūros poreikiai ir yra taip pat ta juodoji ekonominė skilė, į kurią pakliuome. Man atrodo, kad tai būtų teisingi atsakymai provokacijoms, kurias girdime iš tarybos. Ačiū ir atsiprašau, kad negaliu pasilikti ilgiau. Gentlemen, Antonio is our passionate Antonijo yra užkėtėjęs e, projektų obligacijų šalininkas, taigi galiu jo poziciją tuo pagrysti. Antonijo, ar jau aš galiu kalbėti? Aš pagalvojau, kad jeigu toliau dar noriu kalbėti, tai aš tai turėčiau palaukti. Dėkoju ponams Biogiai ir Kalfinui už tai, kad atvyko nes e, DFP mums visiems labai svarbi tema yra, jūs esate pranešėjai savo komitete. Ir tai, kaip mes vertiname e, transeuropinių transporto tinklų gairės ir tas faktas, kad esame paskirti du pranešėjus, taip atrodo, kad šiems klausimams skiriame pakankamai dėmesio. Kartais mums susidaro įspūdis, kad kartojame vieni kitų mintis, tačiau e, šiuo metu tai yra labai svarbu, nes e, tiek e, Connecting Europe priemonė, tiek e, transeuropiniai tinklai yra labai svarbus tiek vidaus rinkos užbaigimui, tiek visiems ES piliečiams, todėl visi infrastruktūros projektai yra labai svarbus, telekomunikacijos, energetika taip pat, tačiau mes atstovaujame transportui ir tam tikri transporto projektai sulaukia pakankamai didelės paramos, aišku, jiems reikia skirti ir finansinių lėšų, puikiai žinome, kokia sudėtinga šiuo metu valstybių narių finansinė padėtis, tačiau puikiai žinome, kad būtina dantimis ir nagais ginti tos 50 milijardų ir 31,7 iš jų būtų skiriama transporto sektoriui 10,4 milijardų turėtų būti skiriama iš sanglaudos fondų paramą gaunančioms šalims. Nežinau, ar tas sprendimas buvo pats tinkamiausias. Mes iš pradžių manėme, kad reikėtų stengtis užsitikrinti pirmiausiai bendrąją finansavimo sumą. Mūsų komiteto vartų vardu dar kartą noriu patvirtinti, kad šiems projektams teikiame didelę reikšmę, nes jie bus labai svarbus Europos e, bendrosios rinkos ateičiai. Kolega Kančian kalbėjo apie projektų obligacijas ir užbėgant už akių galima pasakyti, kad 2013 metų biudžete jau yra e, numatoma atitinkama eilutė ir taip bandome parodyti, kad e, traukiant Europos investicijų banką būtų galima e, tuos finansinius svertus dar labiau padidinti, galbūt 10 arba 20 milijardų, kaip tvirtina komisijos narys Arenas pabaigai. Dar norėčiau paminėti integruotą jūrų politiką, tai yra mano arkliukas šiai sričiai taip pat reikia skirti lėšų, kad ir nedidelių, numatyti atitinkamą biudžeto eilutę. Norėjau tik tai dar kartą paminėti e, šią nedidelės apimties, tačiau svarbę sritį. Ačiū, ponė Durant. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų dėrybininkams. Manau, kad informacija tarp mūsų keičiamasi pakankamai veiksmingai ir sklandžiai ir tai yra labai svarbu darybose tarp tarybos ir parlamento, bet tarp parlamento ir komisijos, kaip ir ponas Rikė, manau, kad reikės, kad nebūtume, suska, kad nebūtume suskaldyti savo pozicijoje dėl Connecting Europe priemonės ir dėl tarp europinių transporto tinklų tarp atskirų komitetų. Tikiuosi, kad parlamentas sugebės susitarti dėl plačių užmojų ir vieningos pozicijos. Manau, kad e, diskusijos dėl plenarnių posėdžių salės e, sutampa su šiomis diskusijos ir e, manau, kad tikrai šis klausimas turėtų būti sprendžiamas per e, mini plenarinę sesiją ir kad nebūtų pakeista darbų tvarkė nepriklausomai nuo mūsų valios. Trečias dalykas, aš taip pat manau, kad e, mums turėtų būti svarbus ir Simpsono pranešimas dėl daugiametės finansinės programos. Tikiuosi, kad sugebėsime uh, susitarti e, <clears throat> dėl darbuotojų apsaugos transporto srityje, dėl visų kitų aspektų, tam, kad e, būtų sukurta didesnė europinė pridėtinė vertė ir e, kad Simpsono pranešime bus skiriamas pakankamas dėmesys įvairioms programoms įvairiose srityse, taip pat ir tarp europinių transporto tinklų Jūs iki šiol dirbate nepasitelkę jokių konkrečių e, skaičių ir reikia, reikės palaukti busimų diskusijų ir darybų, pirmininkaujant Kiprui, kuomet jau bus kalbama apie skaičius, tačiau nepaisant to, aš noriu pareikšti viską pasitikėjimą mūsų darybininkų komandą ir jų, jos gebėjimų prisitaikyti prie naujos padėties ponas Žylė dabar. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pran... atstovų padarytam pristatymui, informacijai apie dėrybų eigą. Noriu tuo tarpu aptarti politinį aspektą. Daugiametė finansavimo programa mus perkelė į 2020-uosius. Kol kas mes mažai žinome apie tai, kokia situacija gali būti tais metais. Galbūt turėsime Europos jungtinės valstijas. Noriu pasinaudoti politiniu argumentu. Jeigu norime, kad ateityje Europa e, būtų, būtų feder, labiau federalinė, tai jos biudžetas, ES biudžetas turėtų būti daug didesnis. Pažvelkime, jungtinių valstijų biudžetą. Uh, įvairioms sritėms, jis sudaro bet, daugiau nei 20 procentų BVP. Taigi, mąstydami apie 2020-uosius ir daugiametę finansavimo programą, galime naudoti ir šį argumentą negalime pasitelkti vien grinai finansinę logiką grindžiamos politikos ir, tai, ir apie ją kalbėti Briuselėje arba netgi Frankfurte. Ir, ir tuo pagrindu netgi kalbėti apie federalinės tipo struktūras. Grįžtu prie to, kas aktualu mūsų komitetui. E, Connecting Europe priemoniai, mano galva, iškilo didžiulis pavojus, nes jūs kalbėjote apie informacijus technologijų dalį, netgi jeigu paimame 10 milijardų, jau 10 milijardų nėra, lieka 40 milijardų. Sanglaudos politikai skiriama dalis tikriausiai bus sumažinta, nes viršutinė riba yra 2,5 procentai BVP ir daugelis sanglaudos fondais besinaudojančių valstybių dabar gauna netgi mažiau ir jos sako, kad reikia pasimti lėšų iš tos Connecting Europe priemonės ir pasinaudoti finansavimo programą. Siūloma sumažinti per pusę liks 15 milijardų, o kas nutiks Connecting Europe priemoniai tuo atveju? Sanglaudos valstybės, man atrodo, ne, nepasinaudos e, Connecting Europe e, numatomais projektais, nes finansavimas numatomas yra pakankamai nedidelis ir jos nėra pasirengę kofinansuoti ir skirti lėšų už nacionalinių resursų. Ir 2010 todėl mes galime turėti prasčiau, prastesnius transporto koridorius turinčią Europą. Europą ir, ir Europos, suskaldžiusią Europą. Mes, politikai, turime mąstyti, bandydami įsivaizduoti septy, perspektyvą po 7-8 metų, ypač derantis dėl tos programos. Ir toliau ponas, ponas Debakeri. Ačiū, pirmininkė. Turiu keletą trumpų klausimų kalbo. Dėkoju abiems kalbėtams už tai, kad atėjo susitikimas su mumis. Iš ką tik kalbėjusių koleg kolegos pasisakymo tikriausiai suvokėte, kokia svarbi yra Connecting Europe priemonė. Bet turime nepamiršti ir dešimties transporto tink, energetikos tinklų gairių. Uh, Gal turite informacijos apie tai, kaip jūsų darybinė komanda ir tarybos darybinė komanda vertina sąsęs tarp tų projektų, nes jeigu sumažiname finansavimą, tai e, abiems projektams sumažė finansavimas. Taigi, jeigu Connecting Europe e, priemonės biudžetas sumažėja, kaip ponas Kančian minėjo, pavyzdžiui, dalis numatyta inovatoriškiams finansiniams instrumentams taip pat nukenčia. Ir jeigu sumažiname biudžetą, sumažėja biudžetas ir toms finansinėms priemonėms. Finansinio sverto e, mechanizmas bus taikomas, tačiau bus skirta mažiau lėšų, vėlgi galvoti, kaip finansuoti tas priemonės. Ir galiausiai 10 milijardų iš sanglaudos fondų. Manau, kad apsimoka tas lėšas išlaikyti Connecting Europe priemonėje. E, Audito rūmai neseniai paskelbė ataskaitą apie finansavimą pagal sanglaudos politikos priemonės ir ten aiškiai konstatuojama, kad lėšos nėra panaudojamos tam, kam jos skirtos. Ir jeigu 10 milijardų iš sanglaudos fondų paimsime ir panaudosime juos Connecting Europe priemonė, tai bus protingiau. Raginu jūs daryti spaudimą, nes parlamentas kol kas neturi oficialios pozicijos, regionų komiteto pozicija yra kitokia. Tačiau manau, kad tokiu būdu lėšas bus daug geriau panaudotos, užtikrinsime geriau transporto koridorių sujungtą Europą ir visos šalis turės daugiau naudos. Pirmininkas, pratesavas tą mintį, noriu pasakyti, kad mums, vertinant Connecting Europe priemonė, svarbiausia yra pridėtinė vertė Europos mastu. Ir sąžiningai, e, atvirai kalbant, jeigu valstybės narės turės galimybę pasirinkti, ko jos nori, tai europinės masto vertės neužtikrinsime, nes valstybės rinksis tai, kas joms parankiausia ir geriausia. Tai savočiškas damoklo kardas, kuris jau kybo virš mūsų. Pone Kalfinai ir paskui ponas Boga. Ar norite šį kartą apsikeisti? Pone Boga, jūs galite pradėti. Mm principle it doesn't matter who starts because we are quite. Skirtumo nėra, nes mes dirbame tandemu. Pradėsiu nuo Dominik Reikiai klausimo. Di diskusija prasidėjusi vyksta be skaičių. Norime tuo tarpu išvengti galimo konflikto ankstyvo konflikto iškilimo, nes parlamente visi, tai, tai bus ir, nes, ir bus reiškiamos skirtingos pozicijos. Kita vertus, visi įsivaizduoja, apie kokius skaičius kalbame. Pavyzdžiui, kalbant apie Connecting Europe priemonę, taip pat žinome šiūrio komiteto ataskaitos išvadas, pra, jame prašoma papildomai 5 procentų, kad būtų galima gyveninti visus politinius įsipareigojimus ir pažadus, taip pat ir pagal Lisabono sutartį. Ir Taip pat žinome puikiai štai kokią eilutę, kad jeigu taryba nebūtų pasirengusi e, skirti lėšų, taryba privalo e, išvardinti negatyvius prioritetus, kurių negalėsime finansuoti. Nes būtent šią temą viešosios diskusijos nevyksta. Tai susijęs su užsienio reikalais, vystomąją politiką ir su siūlymais tam tikrą, tam tikrą dalį bendrų nacionalinių pajamų skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Tų tikslų nepasieksime, jeigu skaičius sumažinsime, negyvendinsime savo tarptautinių įsipareigojimų vystomai politikai, 0,7 procentai e, besivystančiams valstybėms e, bendrų nacionalių pajamų ir tų skai, skaičių nebus, jeigu finansai sumažės. Taigi mes turime pasirinkimą arba pakoreguoti skaičius, arba išlikti sąžiningiems ir pakoreguoti politinius tikslus, juos sumažinti. Todėl aš siūlau pareikalauti, kad taryba reguliariai išvardintų uh, papildomas e, užduotis, įsipareigojimus, o nekalbėtų tik tai apie pasakmes biudžetui. Taigi, kalbant apie toliau e, regionų komiteto poziciją ir susijusią problemą. Jeigu nebus rastas tinkamas sprendimas šiame parlamente, E, viskas, sprendimas pereis į tarybos rankas, Europos vadovų tarybos rankas. Aš abejoju, ar tai būtų geriausias pasirinkimas. Taigi, mano galva, yra dvi galimybės. Pirmininkai, koordinatoriai, pranešėjai atitinkame komitete turi kalbėtis, diskutuoti, kalbėti apie e, atsakomybę, netgi traukti pirmininkų suigą prireikus. Arba sutelkti visus žmonės į salę ir uždaryti duris salės ir jų neišleisti, kol nėra sprendimo. Taip pat žinote, kad principinė pozicija, dėl kurios susitarėme šūrę komiteto ataskaitoje, buvo išaldyti lėšas 2007-2013 sanglaudos politikoje dabartinėmis kainomis ir išaldyti antrąjį žemės ūkio politikai skirtą bloką iki 2013. Kalbant apie skaičius dėl e, daugiametės finansavimo programos, taigi kai kurios valstybės vis dar laikosi pozicijos, kad reikia sumažinti 100 milijardų eurų. Ta suma parlamentas turi neatsisakyti 2 procentų, e, kurie yra numatyti daugiametėje finansinėje programoje. Taigi tokia yra mūsų dėrybinė pozicija ir tai sukuria erdvės manevrams, kurią turėsime ne, neprivalėdami gilintis į strateginės ir analitinės detalės. Visiškai sutinku, kad šiame kontekste turime kalbėti ir apie novatoriškus finansinius instrumentus. Ponas Kančianas apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, gal, egzistuoja e, es biudžete garantijų fondas, kuris teikia garantijas Europos investicijų banko veiklai trečiosiuose šalise. Ir pagal dabartinės finansų programos dėrybas mes bandome teikti novatoriškų finansavimo priemonių idėją transeuropiniams tinklams, kitiems projektams. Taigi turime nesišalinti diskusijų apie mažesnį ES biudžetą. Reikia ieškoti kitų idėjų. Svarbu, kad parlamentas dalyvautų svarstant alter... inovatoriškas finansinės priemonės, bet neprarasti to, ką jau turime. Pavyzdžiui, e, bendras sprendimų prie, prieimimo procedūra dėl transeuropinių tinklų, dėl prioritetinių projektų sąrašo E, tvirtinimo. Ir dėl garantijų parlamentas taip pat turėtų dalyvauti, būti, kalbu apie finansinius instrumentus, nes visiškai aišku, kuomet mes elgiamės kaip tikri europiečiai ir kuomet tada, kai, kai tai yra būtina dėl vaizdo. Mes norime užbaigti vidaus rinkos kūrimą ir tai tiesiogiai susijęs su darbo vietų kūrimu ir gerovės augimu. Todėl tuos papildomas alternatyvos neturi būti užmirštos, tačiau jos, jas, apie jas turime kalbėti, sėdami jas su tam tikromis labai konkrečiamis sąlygomis. Toliau, jūrų politika. Man atrodo, jūs čia kalbate daugiau apie infrastruktūrą, panašius dalykus Yra komisijos pasiūlymų šią temą, kurie gali tapti pagrindu diskusijoms ir kitose sritise - mokslinių tyrimų, jūrų tyrimų srityje, nes čia dar turime pasistengti ir, ir Europos mastu teikti didesnę paramą šiai veiklai, kad užtikrintume augimą ateityje ir atvertume daugiau galimybių šioje srityje. Kritika dėl sanglaudos politikos galiu pasakyti štai, ką mano apygardoje, e, kalbant apie Europos masto programų įgyvendinimą ir panaudojimą, Europos lėšų panaudojimą, tai visur konstatuojamas deficitas. Kaip iš visų įdėkti geresnio lėšų panaudojimo idėją, nes tai, tik taip galime pasiekti geresnių rezultatų, kitokių rezultatų. Tačiau šiuo metu pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą ir svarstant naują biudžetą, mes labai e, griežtai raginame dėrybininkus supaprastinti taisyklės. Aš negaliu pritarti tam, kad kai kuriuose programuose administracinė našta komisijoje arba valstybėms narėms išauks. Tai nepriimtina biudžeto konsultacijų kontekste vakar klausime dėl žemės ūkio politikos, kurį surengė mano frakcija. Pasakiau, kad labai svarbu, jog dėrybų pabaigoje e, visi rezultatai dar praeis per biurokratinę mašiną. Visi rezultatai, kurių pasieksime, visi pakeitimai. Reikia dar pasižiūrėti ir išsiaiškinti, kad taisyklės, kurias bandome e, išrasti ir, ir pristatyti, kad jas siūlydami nepamirštume, jog turime, kad mūsų pagrindinis tikslas yra mažinti biurokratiją. Strategija. Apie tai buvo kalbėta. Turime kalbėti uždarose posėdžiuose apie tai, kokios strategijos yra reikalingos, kad apsispręstume, kokios yra mūsų galimybės. Uh, ir kad e, įvyktų, kad su, įvyktų reikalingos darybos su Kipru iki Europos vadovų tarybos posėdžio. Tačiau dabar laukime tarpinės ataskaitos ir nuomonių. Aš esu susipažinęs su pakeitimais, kuriuos teikia nariai. Daugelis akcentuoja MFF klausimą, bet kai kas kalba ir apie bendras sprendimų primimo procedūrą. Įdomu yra tai, kad niekas nemini debatų dėl dėlių projekto Etnos Galilėjo GMS ITER projekto. Mes visada laikėmės labai aiškios pozicijos. Mes pasakome už vieningą biudžetą iš principo, tačiau iš principo sumos, kurių dabar komisija nekontroliuoja, turi būti integruotos nes kitos programos, kurios taip rūpi parlamentui, nukentės dėl to. Ir mažinant skaičius, integracijos projekto vykdymas susidurs su dėlėmis kliūtimis ir ateityje iškils pavojus dėl to, kad egzistuos iš anksto padarytas susitikimas, kad vieną procentą nacionalinių pajamų norime kažkam skirti, privalėsime ieškoti lėšų nacionalinėse sistemose vienam ar kitam projektui. Jeigu tokia bus baigtis šių dėrybų ES biudžeto vienoviai, ateitie tikrai iškils pavojus, ne tik kalbant apie kitą finansavimo programą. Kitų projektų padėtis gali būti dar prastesnis. Prastesnė jeigu tik dešimt valstybių palaikys konkretų projektą ir komisija e, reikalaus indėlių iš nacionalinių biudžetų, o visos kitos valstybės e, varžysis dėl to, kas yra prioritetas. Taigi mūsų principinė pozicija yra labai iški, tačiau suma skaičius reikia įrašyti tuo pat metu, nepakenkiant kitiems tikslams, mokslinių tyrimų srityje ir kitose. Ačiū. Pirminkė, nenoriu piknaudžiauti jūsų kantrybę ir jūsų narių kantrybę, tačiau noriu paminėti klausimą dėl Europos pritinės artėjas. Nikolosėje abiem grupėms sakė kad e, išlaidos nebūtinai yra nesusijusios su sanglauda. Mes sukūrė, pasiūlėme suburti Europos pridinės vertės grupę su 27 valstybėmis narėmis. Galbūt taip reikėtų žiūrėti Europos biudžetą. Europos biudžetas daugelis šalių, visoms šalims iš tikrųjų yra e, pagrindiniai dideli investicijų instrumentai, pritraukiant viešasias investicijas taip pat. Ir kai kalbame apie nacionalinio biudžeto konsolidavimą, kas vyksta šiuo metu Europoje, kas yra logiška. Turime suprasti, kad vienas iš nedaugelių instrumentų stimuliuoti Europos ekonomiką yra būtent Europos biudžetos, jeigu tai daroma tinkamai, sutinkamai svertais ir taip toliau ir taip toliau. Ir e, Connecting Europe priemonė yra geras pavyzdys. Dėkoju abiem pranešėjams už jūsų pasisakymus ir už atsakymus į klausimus. Kaip žinote, aš esu pranešėjas ir iš tiesų netrukus trumpai diskutuosime po šios stikimo apie daugiametę finansinę programą. Pono Biogė geras pasisakymas, kad kai kurie pakeitimai labiau tinka normaliai teisėkuros procedūrai negu uh, E, DFP yra mano užrašų pačiame viršuje. Tačiau aš tikrai turėsiu tai galvoje ir tai atsispindės mūsų nuomonėje, kurią jūs gausite iš mūsų komiteto po kokios savaitės. Labai ačiū Jums abiems. Ačiū Jums už Jūsų laiką, už paaiškinimus ir už tas ilgas valandas, kurias esate skyrę Jūs ir Jūsų darbuotojai šioms daryboms su tarybos žmonėmis, su priešais, kaip aš sakau, su aligatoriumi. Pamenate mano analogiją, kai aš tarybą paniau aligatoriumi, kuris yra po vandeniu ir kai nesitikė išlenda ir tave pagrėbė. Man vis dar atrodo, kad tai yra gera tarybos metafora. Na, bet kaip ten būtų, ačiū. Okay, next item is the MFF opinion. Ačiū. Kita, kitas klausimas yra e, DFP nuomonė. Turiu paaiškinti, kad dėl atostogų pakeitimai neišversti visas kalbas. Bet kadangi pas mus lankėsi du pranešėjai, turėtume pasinaudoti tą progą ir apsikeisti nuomonėmis su jais ir atsižvelgti į tai, ką jie pasakė aptardami šią nuomonę. Balsavimas įvyks e, rugsėjo 17 dieną, darbo tvarkė jau pilna, todėl maniau, kad geriausia būtų aptarti viską šiandien ir suteikti galimybę ieškoti kompromisų Strasbūre. Daugelis pakeitimų, atrodo, atitinka mano nuomonės krypti kai kurie yra per daug detalus ir kalba apie aspektus, kuriuos Kaip jau čia minėjome, reikėtų taikyti per normalią teisėkuros procedūrą, o ne per DFP darybas. Aš noriu pabrėžti, kad 13 pakeitimas, kuriame išdėstama finansinė programa antrašinėms dalims, turi būti suprata aiškia, kad e, mes turime laikytis taktikos, kurios e, laikosi E, pranešėjai, kad nepakliūtume į tarybos pastus. Iš esmės, manau, kad komitetas detalės turėtų palikti teisėkuros procedūrai. Ir šioje nuomonėje transporto komitetas turėtų parengti trumpą žinę, trumpą signalą, kad įtikintume tarybą, bet taip pat svarbiausius veikėjus parlamente Todėl aš norėjau ir e, aptarti visą tai kartu su abiem pranešėjais, kad transportas yra svarbus ekonomikos augimui, teikiant stimulą ekonomikos augimui ir taip toliau. Tiek ir norėjau pasakyti. Kai, kurie, kai kuriems pakeitimas negaliu pritarti, nes jie turėtų iš esmės priklausyti e, teisėkuros procedūrai. Tačiau aš Esu pasirengęs turinį kai kurių pakeitimų turinį, jis yra gana geras. Ir pabandysime paieškoti kompromiso, kad nereikėtų prieš juos balsuoti. Tai yra antras, ketvirtas, e, septintas ponios Ajalas, penktas, vienuoliktas, dvidešimt trečias, ketvirtas, devintas, pono Debakė, dešimtas, dvidešimt penktas, kurios pateikė e, pana Devirak. 20 ant 20, 20 kažkuris dar pono Teikseros. Tačiau aš norėčiau panaudoti jų turinį, kad nebūtų susidarimo tarp normalios teisėkuros procedūros ir DFP ir pasistengsime kažką jums pateikti. Daugelis kitų pakeitimų gali būti kompromiso pagrindas, pavyzdžiui, 40 ir 21 dėl finansinių priemonių, arba mano 26 ir ponas Ajalas 29, Deveirako ir kiti. Galima galbūt parengti kompromisą taip pat. Kiti pakeitimai yra papild, vertinimas papildymas. Pirmas, trečias, pano reikia, ir kiti, šeštas, dvidešimt pirmas, panestikau. 17 pono Debakė, 19 pateiktas ponios Meisner, 30 pono Vandalė, Vandalino, dėl Nuits, Fidanzo, Udžijas ir kiti yra dėl turizmo, yra geri, galime jiems pritarti. Tokia yra mano strategija, tokia mano pozicija. Noriu priminti jums, kad balsuojama Balsuoti numatytas rugsėjo 18 dieną komitete, o biudžeto komitetas, komitete bus balsuojama spalio 18. Ar norite ką nors pasakyti, ar tinka jums toks pranešimas? Man tinka tai, ką jūs pasakėte, ką pasakėte dėl pakeitimo, viskas gerai. Kai kurie, kuriems pakeitimas nepritariu dėl to, kad yra bendros sprendimo procedūra ir DPF, skirtingos procedūros. Tačiau kas jose pasakyta yra teisinga. Aš pasistengsiu kažką pažongliruoti ir Strasbūre pateikti tam tikrus pasiūlymus dėl kompromisų. Ar yra visi sutinka? Labai ačiū. Daugiau kitų klausimų nėra, todėl dėkoju visiems. Pirmininkas dėkoja vertėjams ir priminsiu, kitas posėdis vyks Bruselėje rugsėjo 17 dieną 15 val. Ačiū.